Dear colleagues and honourable guests, uh, today I have the pleasure to chair the hearing on Kolegos, šiandien man tenka garbė pirmininkauti uh, klausimams. Uh, elektroniniai įrodymai būdžiamosiose bylose. Norėčiau pasveikinti visus, ypač mūsų svečius. Kaip žinote, uh, kolegos komisija 18 balandė pateikė pasiūlymą pateikė vadinamąjį elektroninių įrodymų paketą, tai yra reglamentas. Dėl e, reglamento, dėl elektroninių įrodymų pateikimo ir saugojimo e, būdžiamosiose e, bylose, taip pat numato taisyklės dėl atstovų skirimo elektroninių įrodymų būdžiamosiose bylose tikslo. Te Ir tai yra reglamentas, tai reiškia, jis yra taikomas tiesiogiai, jo nereikia perkelti nacionalinę teisę. Ir tokiu būdu yra sukūriamas elektroninių įrodymų patikimo orderis. Ir teisminės institucijos turi teisę gauti elektroninius įrodymus, pateikti tokius prašymus tiesiogiai paslaugų tiekėjui arba jo teisiniam atstovui kitoje valstybėje e, narėje, neinformuojant kitos valstybės narės ar nedalyvaujant pačiame teisminėm procese. Ir e, privaloma yra atsakyti per 10 dienų, per 6 valandas skubiais atvejais. Ir e, Europos orderis leidžia vienos valstybės teisminį institu, institucijos paprašyti e, kitoje valstybėje esančio paslaugų e, teikėjo arba jo teisinio atstovo kitoje valstybėje narė, neinformuojant kitos valstybės narės ir teikiama paskiau, teikiami paskiau tokie duomenės, teikiant abipusę. pusę teisminę pagalbą. Na tiesą sakant, sako pirmininkas, tai ilgiausias sakinys, kuri, kurio man teko pasidalinti šiame komitete. Direktyva papildo um, tą teisinę sistemą, kurią numato reglamentas, nes numatomas yra reikalavimas paskirti paslaugų teikėjų savo uh, atstovus. Uh, Europos Sąjungoje ir kolegos e, didžiojo dalyje savo diskusijų daugiausia kalbėjome apie reglamentą. Pirmininkaujantė Austrija siekia bendro požiūrio. Parlamente jau buvo e, surinkti keli informaciniai e, pos, posėdžiai ir kadangi tema labai sudėtinga yra, šiandien surengėme klausimus. Jie, manau, turėtų būti skirti tam, kad klausimas būtų paaiškintas platesnėje auditorijai. Mm, čia tiesiog norėčiau e, parengti diskusijom pašnekovus. Komisija be kita ko yra pasakęs, kad naujoji sistema leis lengviau ir greičiau teisės saugos ir teisminėm institucijom gauti elektroninius įrodymus, kuriems reikia, kad galėtų atlikti tyrimus ir patraukti atsakomybėn e, nusikaltelius. E, tačiau, aišku, ir mokslininkai, ir teisės ekspertai, ir susijusios šalis iškėlė ne vieną teisinį klausimą. Jie yra susiję susiję su priemonės pridėtinė e, vertė, kelia klausimų dėl dabartinės sistemos, kaip jį veikia, taip pat e, keliamas klausimas dėl ekstrateritorinio e, teisės taikymo, kišamas į kitas teisinės sistemas, kalbama taip pat apie mm, galumą, taip pat prievalės pagal, pagal hartiją ir turim galvoje, kad e, dabartinė sistema labai reikšminga yra ir kokios pasiekmes galimos ir, pavyzdžiui, elektroniniai įrodymai gali tapti pagrindiniais įrodymais ateityje, jie gali pakeisti kitų rūšių įrodymus, todėl mums labai svarbu surenkti viešus e, klausimus, e, kuriame dalyvautų praktikai. Ir kas taip pat labai uh, svarbu išgirsti, uh, koks būtų uh, duomenų apsaugos požiūris dėl šito dokumento. Aišku, atsiranda naujų technologijų ir kyla naujų klausimų dėl privatumo. Šiandien siūlome na, diskutuoti dėl elektroninių įrodymų, tai taip pat sėtusi su tais platesniais klausimais. Mes žinome, kad elektroninių įrodymų. Uh, Klausimas dabar yra tarsi kryškelėje, randantis naujom technologijom, siekiant skaidrumo piliečiams. Visai nesenai Teisingumo teismas yra pateikęs išaiškinimą dėl privatumo rydų, dėl e, saugiklių, kad nebūtų kišamasi į privatumą. Taip pat e, vyksta disku, diskusijos ir dėl naujų organizuoto nusikalstamumo ir terorizmo keliamų iššūkių. Aišku, dar daug ką galėčiau pasakyti, tačiau to nedarysiu, paliksiu tai paaiškinti pranešėjai. Ir taip pat turime labai garbių svečių, kurie taip pat e, kalbės plačiau apie šią įdomią reikšmingą temą. Taigi noriu dar kartą pasveikinti e, visus mūsų garbius svečius. Diskutuojama bus trim temom, kaip nurodyta darbo atvarkė. Kiekvienam pranešėjui bus skiriama po 10 minučių ir pasisakius kiekvienai pranešėjų grupiai bus galima užduoti klausimus ir išgirsti atsakymus. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją šio klausimu. Taip yra Birgit Sipel, ji yra labai patyrusi pranešėja konkrečiai šiuo klausimu. Taigi, mergit, žodis jums. Galima pradėti klausimus. Much, Claude, chair, dear colleagues, and of course. Labai ačiū, Klaudai, pirmininkė ir gerbiami svečiai. Man labai malonu e, bus pasiklausyti jūsų pasisakymą, dalyvauti šiuose klausimuose. E, teisėkuros procedūros e, kontekste dėl siūlomo paketo. Šešiems pranešėjams ir man bei kitiems parlamento nariams, kuriuos domina šis, šie dokumentai. Šie klausimai iš tikrųjų e, bus puikiai priemonė surinkti informaciją, kadangi yra daug įvairių klausimų ir problemų, kurios kelia elektroninių įrodymų pateikimą ir saugojimą dokumentai, kaip minėjo pirmininkas. Taip pat noriu padėkoti tiems kolegoms, kurie siuntė savo pasiūlymus, ką pakviesti į šios klausimus. Šie klausimai yra ne pirma gili diskusija dėl komisijos pasiūlymo. Priešingai mes jau surengėme ne vieną vidinį posėdį e, su komisija, taip pat su teisės ir domenų apsaugos ekspertais, pavyzdžiui, iš Europos žmogaus teisų teismo, EBPB ir kai kurių paslaugų tiekėjų. Ir aš esu įstikinusi, kad ne tik aš, bet ir kiti šėliniai pranešėjai E, sustiko su kitai, kitomis suinteresuotomis pusėmis, pavyzdžiui, policija ar prokurorais. Duomen, e, įrodymų pateikimas ir saugojimas yra svarbus e, teisinis klausimas bendradarbiavant baudžiamosiose bylose. Šio klausimo svarba ir toliau didės ateityje, kadangi elektroniniai įrodymai iš esmės kinta, jų svarba baudžiamosiuose tyrimuose didėja, aš galiu aiškiai suprasti. Komisijos bandymą pagerinti tarp valstybinio bendradarbiavimo priemonės ir stiprinti bendradarbiavimą. Nepaisant to, pateikti pasiūlymai reikštų visišką naujovę tarp valstybinio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose metu kadangi tarpusavio pripažinimo priemonės iki šiol apsiribojo tarpusavio pripažinimu tarp teisminių institucijų, kai tai susijęs su dviejomis ar daugiau valstybėmis narėmis, kaip pavyzdžiui išduodant tyrimo orderį. Ir džiugiuosi, kad ponas Melo pranešėjas šio klausimu yra čia. Šis reglamentas siūlo automatiškai pripažinti vienos valstybės orderius e, paslaugų tiekėjų kitoje valstybėje narėje ar net dar toliau. Antrosios valstybės narės institucijos būtų informuotos tik tuo metu, jeigu paslaugos teikėjas toje valstybėje narėje nereaguoja. Šis naujas režimas kelia komplikuotų klausimų dėl bendrų pagrindinių teisų principų, procedūrinio apsaugi, apsaugų ir duomenų apsaugos. Ir kadangi uh, E, bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose yra labai jautrus, yra netgi abejonių dėl teisinio pagrindo šiam pasiūlymui. Man aišku, kad reikalingas tikras balansas e, tų priemonių, kurias naudoja teisės sauga ir e, atitinkamas menų teisų apsaugos. Kaip jau sakiau, pasiūlymai numato, kad automatiniai būtų pripažįstamas pateikimo ir saugojimo orderis kitoje valstybėje narėje skaitant ir orderius pateikti jautrius duomenis, pavyzdžiui, meta duomenis ar turinio duomenis. Bet netgi jeigu meta duomenys būtų teikiami, aišku, gali susikurti e, vaizdą apie asmens gyvenimą, jo mintis, su kuo jis kontaktuoja, sustinka, kur juda, kokie yra gyvenimo įpročiai, ką jis ar jis skaito, e, žiūri internete ir daug kitų dalykų. Todėl, jeigu mes norime pagerinti bendravimo režimus e, tokiais e, nukersdami kampus, e, reikia užtikrinti, kad nebūtų pažeidžiamas svarbiausios vertybės. Na, o tikiuosi, kad šiandien diskusija pateiks naudingos informacijos, pavyzdžiui, dėl naujų priemonių būtinybės, esamų priemonių įvertinimo, papildomos vertės ir naujų pasiūlymų proporcingumo. Taip pat yra sudėtingų teisinių klausimų, pavyzdžiui, sutarčių e, baudžiamosios teisės nuostatos, elektroninių duomenų rinkimo apribojimai, taip pat, taip pat eksteritorinis teisės klausimo taikymo valstybinarių e, prievalių, ypač e, garantuojant procedūrinius saugiklius, E, bendrų standartų trūkumo. Taip pat yra ir praktinių klausimų, pavyzdžiui, dėl paslaugų teikėjo, teikėjų galėjimo, sugebėjimo patikrinti, ar orderiai yra autentiški ir teisėti. Taigi tikiuosi, kad sulauksime bent jau keleto papildomų atsakymų, kad galėtume priimti racionalų e, sprendimą, būdami informuoti. Ačiū Birgit už įžangą. Dabar žodis profesoriui daktarui Bioze, Rainišė Friedrich Williams universiteto Bonoje profesoriaus, kad jis pristatytų tyrimą dėl komisijos pasiūlymo dėl elektroninių e, įrodymų įvertinimo. E, šį tyrimą užsakė Europos parlamento politikos departamentas mūsų komiteto prašymu. Aš norėčiau per 10 minučių pristatyti mūsų, mūsų, mano tyrimo rezultas per 10 minučių. Aš kalbėsiu trim etapais. Pirmiausia, aptarsiu komisijos pasiūlymo esmę, po to pristatysiu papildomą naudą ir trūkumus ir baigdamas pakalbėsiu apie potencialias alternatyvas ateityje. Komisijos pasiūlymo tikslas yra prieptis. Nors mes kalbame plačiai apie elektroninius įrodymus, vis dėlto komisija apsiriboja tik tai duomenimis, kuriuos kaupia paslaugų teikėjas. Taigi dabartinis tarptautinis bendradarbiavimas keičiasi uh, tiesioginio ir privalomo bendradarbiavimo privalomė tvarka tarp institucijų procedūromis ir e, prievolę bendradarbiauti kitoje valstybėje įsikūrusiems paslaugų teikėjams. Yra numatyti du bendradarbiavimo instrumentai - tai įrodymų pateikimo ir saugojimo orderiai. Šitie orderiai išduodami išduodančioje valstybėje ir pagal šitą orderį paslaugų teikėjas turi jį vykdyti. Jeigu paslaugų teikėjas to nedaro, tai valstybėje narėje, kurios teritorijoje yra įsikūręs paslaugų teikėjas, išreikalauja to. Tarp dabartinių sąlygų bendradarbiavimo ir dabartinio orderio skiriasi, tai yra tai, kad antroji valstybė nebus reikalinga arba ji bus reikalinga tik tokiu atveju pasitelkti pagalbą, jeigu paslaugų teikėjas net liks savo pareigų tinkamai. Taigi kokia papildoma nauda naujoje sistemoje? Lyginant su dabartinė sistema, kai yra tarptautiniu mestu renkami įrodymai, pridamodomoji vertė pasitelkiant elektroninius įrodymus yra naujas bendradarbiavimo mechanizmas tarp teisės saugos institucijų ir paslaugų teikėjų. Naujos nuostatos sutaupys laiko. Tačiau naujoji sistema nepadės sumažinti fragmentacijos, kai bus renkami elektroniniai įrodymai, pateikiami ir saugomi. O įrodymų pateikimo orderis bus taikomas tik tai nacionaliniu lygmeniu. Bendradarbiavimo sistema tarptautinių bylų atveju bus apsiribos tik tai ar orderį išduodančią valstybę ir tam tikrą prasme ir palies ir gyvenančios valstybės teisę. Todėl čia nebus visiškai harmonizuotos teisės nuostatos e, teikiančioje valstybėje ir tai valstybėje, kurioje įsikūręs paslaugų teikėjas kokie yra šio pasiūlymo trūkumai. Norėčiau išreikšti dvi abejonės teritorinio suvereniteto klausimas ir teritorinės jurisdikcinės jos klausimas ir taip pat peržiūros aspektas. Komisijos pasiūlyme yra išplėčiama jurisdikcija įtraukiant paslaugų teikėjus įsikūrusius kitoje valstybėje, netgi ne ES, o tai siejasi ir su tarptautiniu lygmeniu ir taip pat, pavyzdžiui, su JAV, tai vadinamu Cloud Act. Todėl šitie pasiūlymai gali pažeisti tarptautinę teisę. Tačiau vis dėlto komisijos pasiūlymai gali neigiamai paveikti tarptautinio bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis sistemą ir gali e, e, sukelti konfliktų teisės saugos srityje, kadangi kadangi ir paslaugos teikėjas, ir naudotojas gali nebūtinai pateikti įrodymus arba atsakyti tai padaryti. Kita vertus yra kišamasi į valstybės narės teritorinį savarankiškumą valstybės, kurioje yra įsisteigęs paslaugos teikėjas. Tai reiškia, kad ta vykdančioji valstybė yra ignoruojama, ignoruoja jos atsakybė, atsakomybė ginti pagrindinės teisės savo teritorijoje. Būtent šitas eksteritorinis principas išeina plačiau už abipusio pripažinimo principo taikymą, kaip kalbėjo pranešėja, ir todėl kyla abejonių, ar sutarties 82, 82 straipsnio trečioji dalis yra tinkamas teisinis pagrindas. pagrindinės teisės ir peržiūra. Siūloma sistema neužtikrins pagrindinių teisių gynimo ir tiesiog e, e, pažeis žmogaus teises dėl duomenų apsaugos pagal tradicinės jau galiojančias teisės nuostatas, pagal pavyzdžiui tyrimo orderį. Taip pat uh, E, gali e, atsirasti kitų kliūvinių, pavyzdžiui, dėl galimo dvigubo baudžiamumo tarptautiniu mastu. Taip pat yra nustatoma prievolė pateikti duomenys apie turinį ir apie atliktas operacijas. Tačiau vis dėlto šitas įsipareigojimas negali būti įvykdytas iki galo, ir kita vertas, kai orderį reikės vykdyti, tuomet bus nekreipiamas dėmesys į galiojančius valstybės narės teisės aktus. Kai kalbama apie ES viešąją teisę, taip pat apie. Uh, by the service provider and or the issuing member state neither of which Taigi valstybė narė niekada negalės užtikrinti pagrindinių teisių laikymosi iš esmės. Kad veiksmingai būtų apginama žmogaus teisės ir kad vyktančiojoje valstybėje pagal dabartinį režimą galėtų uh, laikyti savo teisės, tai reikia numatyti ir tam tikras teisų gynimo priemonės, kurios yra numatytos tik tai išduodančioje valstybėje. Tai reiškia, kad negalima bus kreiptis į vykdančiosios valstybės teismą. Ir kadangi nebus galima prieštarauti arba užginčinti duomenų pateikimo vykdančioje valstybėje ir to nebus galima daryti vykdomoje valstybėje pagal vykdomosios valstybės teisę. Ir kita vertus, kita valstybė negalės užginčyti šito orderio išdavimo e, vykdančiosios valstybės teisme, kadangi išduodančios valstybės teisė lemia šito orderio išdavimą. Ir galiausiai kokie šio pasiūlymo trūkumai. Pirmiausia, reikėtų dar kartą pagalvoti, ar Europos tyrimo orderio peržiūra galėtų būti viena iš alternatyvų. Naujasis bendradarbiavimo režimas arba sistema turi būti e, pagrįsta atsisakant dabartinių kliūčių ir užtikrinant pagrindinių teisių laikymasi. Ir tai galėtų nulemti geresnį bendradarbiavimą. Be to reikėtų šitą pasiūlymą derinti su dėrybomis dėl antrojo protokolo, dėl kibernetinių nusikaltimų e, antrojo protokolo. Ten taip pat yra numatytos nuostatos susijusios su paslaugų teikėjo buveinės valstybės prievolėmis. Taip pat reikėtų vengti jurisdikcijų konflikto ir taip pat kiek įmanoma atsižvelgti į paslaugų teikėjų teises. Vykdančioji valstybė turėtų būti įtraukta į šito orderio vykdymą. O tai reiškia, kad reikėtų įsteigti tam tikrą stebėsienos mechanizmą, kad kompetinga institucija e, stebėtų, kaip jos teritorijoje yra laikomasi orderio nuostatų. Taip pat e, taikos e, saugumo ir teisingumo srityje numatytas bendradarbiavimas ir tas atitinkamas susitarimas turi būti ir toliau įgyveninamas ir taip pat užtikrinta tik tai ribota ir pagrista prieiga prie asmens duomenų. Tai turėtų būti taikoma ir išduodančioje valstybėje, valstybė, ir vykdančiai valstybei, kita vertus reikia numatyti paslaugų teikėjai galimybę užginčyti orderio išdavimą išduodančioje valstybėje. Ačiū. Pirmoje mūsų dalyje mes pasidalinsime praktikų sukauptą patirtimi. Todėl galbūt mes iš karto pabandykime išklausyti klausimų ir atsakyti iš juos, į juos. Ar yra klausimų iš salės? Sofija, o po to pranešėja Brigit. Sofija Lindfeld. Ačiū. Dėkoju už e, tyrimo pristatymą. Jūs, kiek geriau, ne, išėdamas nepasakysite, kad viskas yra labai gerai, kadangi diskusijų vyko pakankamai daug šiuo klausimu, jūs puikiai suprantate, kas mums kelia abejonių. Aš e, nepasisakau prieš šią idėją, jeigu mes sukursime bent vieną uh, saugumo, teisingumo ir mm, pagrindinių laisvių užtikrimo erdvę, tai viskas bus labai gerai. Tačiau apsauga taip pat turėtų būti numatyta Europos lygmenių, kai kalbame apie duomenų apsaugą, tai yra ne tik tai viena susijusi apsaugos rytis, vis dėlto 2000 metų tarybos sprendimas dėl duomenų, asmens duomenų taip pat turi būti priimtas domin. Todėl aš norėčiau paklausti, ar policijų struktūrų bendradarbiavimų direktyva yra pakankamai įgyveninta valstybėse narėse, o galbūt šitą pasiūlymą reikėtų suderinti su reglamentu būtent šioje konkrečioje duomenų apsaugos srityje kita vertus, kaip ištaisyti tuos trūkumus, tas kliūtis, kuriuos jūs paminėjote. Ir svarbiausias dalykas yra, ko gero, ne tik tai elektroninių įrodymų klausimas ES, bet ir susitarimo su JAV klausimas. Mano manimu, negalima suteikti trečiai galimybei tiesioginės prit prieigos prie ES saugomų duomenų. Tuomet reikėtų, ko gero, palaidoti visą e, keliaivių duomenų e, apsaugos sistemą, įrašų sistemą. Ir su JAV ambasadoriumi kil, diskutuojant kilo panašus klausimas. E, iš tikrųjų gal atsakysite remdamasi savo tyrimo rezultatais. Birgit. Ačiū. Aš kalbėsiu trumpai. Po to, kai kalbėjo Sofie Infeld, aš norėčiau pridurti štai ką. Jūs sakėte, galbūt reikėtų pasitelkti pagalbon kaip alternatyvą Europos tyrimo orderį nelabai suprantu, kodėl e, pagal orderį institucijoms suteikiamas laikas atsakyti yra pakankamai ilgas, o paslaugos teikėjų labai trumpas. Galbūt jūs remdamiesi savo tyrimo rezultatais galėtume pasakyti, kad ir tyrimo orderio tas atsako teikimo laikas galėtų būti sutrumpintas. Činiči. Ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti kolegai profesoriui Böze už jo tyrimo pristatymą. Jis atsakė ir kai kuriuos mums rūpėjusius klausimus elektroninių įrodymo priemonių tema yra labai sudėtinga, ypač kai galvojame apie tarptautinius tyrimus. Todėl aš nenorėčiau minėti visų man rūpinčių klausimų, tačiau pateiksiu ko gero svarbiausius. Jūs paminėjote, kad reikėtų galbūt peržiūrėti reglamento 15 straipsnį ten yra numatytas vykdančiosios valstybės e, teisės saugos institucijų peržiūrimas arba peržiūra. Tai yra ir ko gero tai prieštarautų duomenų apsaugos teisės aktams dėl veiksmų trečioje valstybėje nukreiptų prieš paslaugų teikėją. Todėl norėčiau paklausti jūs, kaip iš dalies arba išsamei būtų peržiūrimi duomenys, jeigu tam nėra jokio teisinio pagrindo ES mastu. Ir ar jūs manote, kad toks siūlymas dera su dabar galiojančiais teisės aktais? Kas dar? Ne, tuomet profesoriui Böze suteikia galimybę atsakyti. Ačiū, pradėsiu nuo paskutinio klausimo. Minėjau teisės gynimo būdus, kuris gali naudotis paslaugų teikėjas. Jūs minėjote vieną iš nuostatų. Uh, kurios numato e, teisės gynimo priemonės išduodančioji valstybė nariai paslaugų teikėjams. E, čia turime kolizinę e, nuostatą. Bendros teisės gynimo priemonės nėra numatyta paslaugų teikėjai dėl teisinių nuostatų, jos gan detalios. Uh, Ir kalbant labai trumpai, čia nedaug ko galima būtų dėl, e, kritikuoti. Komisija siekia labai subalansuotų nuostatų atsižvelgiant į vieną vertus teisės saugos interesus ir e, e, esminių naudotojų interesų. Kita vertus ir Aš turbūt ne čia sudėčiau akcentus, išsakydamas kritiką. Kritikuočiau tai, kad tai vienintelis atvejis, kai teisės gynimo priemonės yra numatytos išduodančioje valstybėje nariai. Toliau klausimas e, dėl terminų, dėl laiko terminų. Na, reikėtų sutikti, kad Europos tyrimo orderių. Uh, sistemos atveju e, daž, dažniausiai to užsiema ne vien tik tai e, vykdanti institucija, ne, ne, neužtenka, kad jinai ten tik tai perduotų informaciją, pirmai turi surinkti informaciją. Tai e, yra, galima sakyti, du etapai ir kaip tik tai todėl galbūt reikėtų daugiau laiko. Uh, ne, ne taip kaip tais atvejais, kai tai yra privatus subjektai, kurie jau turi informaciją. Ir, ir turbūt daugiau pašnekovų bus tolesnė diskusijose, kurie galės plačiau aptarti šios praktinius aspektus. Buvo užduoti berots trys klausimai. Pirmiausia, dėl domenų apsaugos 2008 metų sprendimas ir naujoji direktyva. Uh, sudaro e, sistemą, kur yra gan svarbi, tačiau jeigu kalbame apie prieigą prie e, operacijų domenų ir turinio domenų, tų standartų nepakanka. Bent jau kiek man žinoma, e, net naujoji direktyva nenumato jokių detalių nuostatų dėl ribų tyriamosioms priemonėms, kai siekiama surinkti operacijų duomenės ir turinio duomenės. Pavyzdžiui, tai iš tiesų, jeigu norima nustatyti europinius vienodus standartus, tai turbūt nėra kito kelio. Jau tik tai patvirtinti direktyvą dėl suderinimo teisės aktų ir baudžiamų procesų pagal 88 straipsnio antrą dalį. Ir tai būtų ne reglamentas, o tik direktyva, taip pat ir kitų uh, žingsnių ir sąlygų, kurias reikėtų įvykdyti tokiu atveju. Tačiau aš manyčiau, tai būtų vienintelis kelias. Jei to ne, nebus padaryta, tai visuomet e, bus uh, painiava nacionalinių ribų išduodančioje šalyje ir standartų vykdančioje šalyje, tai dvigubi standartai bus. Tačiau kol nėra vienodų standartų, tai turbūt uh, na, minim, minimaliai bent jau turėtų būti laikomasi tų dviejopų standartų, bent jau mano nuomonė. Mm, neprisimenu dabar antro klausimo, gal galėtumėt padėti. Na taip, iš trijų dalių buvo klausimas. Pirmiausia, dėl išsam išsamios domenų apsaugos, to ligmens užbaigimo, iš dalies atsakėte. Antra, ką reikėtų padaryti, kad būtų galima užtaisyti trūkumus. Ir trečias, turimas su ją. Gerai, ką dar būtų galima padaryti? Na, viena, kas yra labai svarbu, tai suteikti galimybę tarti e, žodį e, vykdančiai valstybei nariai, ne tik tai kalbant apie pranešimus, e, jie turėtų turėti galimybę netgi primti sprendimą ir e, leisti arba neleisti perduoti tos duomenis. Jei pasižiūrėtumėte, tą norėjau pasakyti, į nuostatas šios e, konvencijos, kuri gyvendina šiandien susitarimą dėl tarpvalstybinio sėkimo ir sėkimo, vadinamo sėkimo karštom pėdom, ten yra labai detalios nuostatos e, ir šis klausimas šiek tiek minimas. Yra, tai yra valstybės teritorinis suverenumas, kai užsienio valdžios institucijos vykdo tyriamasias priemonės. Arba, tarkim, vykdo netgi mm, sulaikymą, laikiną sulaikymą. E, tai svarbu, kad vykdančioji valstybė narė galėtų čia e, tarti žodį. Jeigu pasižiūrėtume sutartį, tai pamatysim ir pačioj sutartį, 89, sutartį, 89 straipsnį. E, iš tiesų ten yra visai kitokia teis, E, teisinę procedūrą numatytą negu 82 straipsnį. E, ką dar reikėtų paminėti, teisminė peržiūra. Apie tai buvau užsiminęs, čia kalba eina apie užduočių ir e, na, funkcijų pasidalymą tarp išduodančios ir vykdančios valstybių narių. Tai turbūt būtų pagrindiniai dalykai. Bet aišku, esminė Problema tai, kad stambieji rinkos dalyviai yra JAV. Ir aišku, yra būtinybė sutarti su JAV dėl to klausimu, nes kitaip bus problemos. Tai bus ir prieštaringos paslaugų teikėjų prievalės. Ir čia sprendimo neturiu.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 Atliekant e, studiją daugiausia buvo koncentruojamas į ES sistemą. E, aišku, yra čia su to susijusių aspektų, tačiau e, studijoje juos nesikoncentravau. No Ačiū, profesoriu Bioza. Na, maniau, kad bus ir toliau daugiau kolegų, kurie paskaitys šį tyrimą. Dabar pradėkime pirmąją sesiją yra praktikuojančiųjų patirtis su dabartinėmis priemonėmis. Norėčiau pakviesti dabar e, šios pirmos temos ekspertus ateiti, atsisėsti čia ir po to jūs pristatysiu. Okay, so of... Taigi, pirmoji dalis Suteiksime žodį Markusui Hartmanui, kuris yra e, prokuroras ir kibernetinių nusikaltimų tyrimo skyriaus vadovas Šiaurės Reinė Vestfalijoje, Kelne. Po to Peteris Schneiderhan, Vokietijos teisėjų asociacija, Jan Kerkhoffs, federalinis teisėjas, Belgijos federalinės prokuratūros biure dirbantis antiterorizmo skyriuje. Sveiki visi. Ponas Mičel taip pat pasisakys. Taigi pirmiausia, turbūt reikia kažką parodyti ekrane, kad visi prabūstų šiek tiek. Markus Hartman, e, valstybės prokuroras, kibernetinių nusikaltimų tyrimo skyriaus vadovas. Prašom. Ačiū pirmininkė, gerbiamas ponios ir ponai, gerbiami parlamento nariai. Šiandien norėčiau susipažinti, susipažinti jūs su praktinėmis šios svarbios temos aplinkybėmis. Norėčiau pradėti nuo padėkos žodžių. Norėčiau padėkoti už tai, kad jūs pasirinkote diskusijai būtent šią temą. Kadangi praktikoje tai yra vienas iš aktualiausių klausimų, būtent kaip elgtis tarptautinio bendarbiavimo kontekste su elektroniniais duomenimis. Todėl man ne tik didžiulė garbė pristatyti samprotavimus kaip praktikoje veikiančio asmens, bet ir dėl to, kad šitas klausimas ES mastu turi būti kažkaip sprendžiamas. Problema yra ta, kad internetinio nusikalstamumo srityje nebelieka nei vienos bylos, kuri apsiriboja tik tai viena valstybė nare. Jos teismu. Aš tiesiog peržiūrėjau dar kartą mūsų bylų registrą valstybei. Mūsų žemėje neradau nie vienos bylos, kuri nebūtų kaip nors susijusi su tarptautiniu kontekstu, renkant duomenės iš kitų subjektų, iš paslaugų teikėjų ir taip toliau ir kad jūs suprastumėte, kaip visos šios procedūros atrodo, norėčiau pristatyti trumpai mano skyrių, kuriam aš vadovauju. Šiaurės Reino Vestfalijos e, baudži... nus... E, e, internet nusikaltimų tarnyba apima 21 uh, prokurorą ir mūsų žemėje yra nemažai kaip šimtas įvairiausių verslo įmonių. Todėl mūsų veikla yra pakankamai tarptautinė. Tiesiog norėčiau pateikti vieną konkretų pavyzdį pirmiausia. Tai yra internetinės pardavimo platformos pranešimas. Botnets tai yra trečiosios šalies e, kompiuteris, kuris leidžia e, prognozuoti įvairius, įvairių internetinių išpolių scenarius. Pavyzdžiui, Junktinės karalystės gyventojui Kipre trečiasis asmuo e, apkaltino, kad jisai tiesiog padarė išpolį prieš Liberijos e, internetinę platformą ir dėl to Vokietijos piliečiai negalėjo užgauti prieigos prie šitos platformos jeigu jūs kaip tyrimo institucija susidurite su tokiu scenariumi, tai konstatuojate, kad apskritai nėra jokio teisinio veikiančio instrumento susitarimo, kuriuo būtų galima pasinaudoti. Tačiau kartu su kolegomis iš Jungtinės karalystės ir Cipro, Kipro kolegomis vis dėlto išnagrinėjame šitą bylą ir pasakysime, kas mums leido tai padaryti. Sėkmę nulėmė įvairūs faktoriai, tačiau reikėtų paminėti kai kuriuos elementus ypatingai. Vienas iš svarbiausių aspektų yra greitis. Todėl baudžiamasis persekiojimas elektroninių nusikaltimų srityje yra įmanomas, jeigu veikiama labai greitai. Jeigu duomenys, nesvarbu ar įtariamo, ar nusikaltelio, ar kitos subjekto yra ištrimami, sinami, tai tuomet tyrimas nebegali mm, būti įvykdytas. Todėl mes realiai turėtume tikėtis, kad tyrimą atliksime ne per dienas arba per valandas, bet per, e, bet per valandas. Todėl šitie ta kompiuterių informacija keičiasi greičiausiai ir todėl mes turime valandą nedaugiau, kad galėtume pateikti apklausą ir per kitą valandą turėtume gauti uh, atsakymą. Jeigu mes per tas dvi valandas nepasistumėsime į priekį, tai tuomet negalime tikėtis jokios sėkmės. Todėl labai svarbu užtikrinti baudžiamą persiekimo struktūrų veiklos efektyvumą. Be to, mūsų skyriui savaime suprantamas dalykas kad mes visą parą, visus metus turime būti pasirengę ir pateikti pagalbos prašymus bent jau ES valstybių kitų baudžiamo persekiojimo institucijų pareigūnams. Ir šitas veiksmingumas yra įmanomas tik tada, kai yra sudarytos būtinosios teisinės prielaidos. Todėl reikėtų pažvelgti dabar iš praktiko pusės į teisinę situaciją Europoje. Daug dalykų yra nustumti Europos baudžiamo tyrimo institucijų bendradarbiavimo paraštę. Ir būtent čia šioje srityje reikia ieškoti tinkamiausių sprendimų. Vieningų teisės aktų, kuris suteiktų mums tvirtą teisinį pagrindą, reikėtų labai skubiai ir tai pagerintų mūsų veiklą apskritai. Pažvelkime, kokiomis priemonėmis mes dabar vadovaujamės. Žinoma, yra įvairiausių teisės aktų, bendros tyrimo komandos, taip pat bendras įvairių valstybių prokuratūrų pareigūnų veikimas, pagalbos prašymai ir taip toliau. Tačiau šitos klasikinės bendarbiavimo priemonės yra pakankamai biurokratiškos ir jos neturi nieko bendro su veiksmingumu ir e, sparta Ir šiandien aš kalbu kaip internetinių nusikaltimų tyrimų e, e, departamento atstovas. Tačiau elektroniniai duomenys reikalingi įvairiausiose tyrimuose ir tokiuose bylose galima pasinaudoti bendro tyrimo komandų pagalba. Todėl pažvelkime konkrečiai, kaip atrodo dabartinis tyrimas. Žinoma, bendradarbiavimas su įvairiais telekomunikacinių paslaugų teikėjais yra pakankamai geras ir labai svarbu, kad tas bendradarbiavimas būtų puoselėjimas ir gilinimas. Tačiau šitas bendradarbiavimas su JAV paslaugų teikėjais yra pagrįsta savanoriškumo principu. Jeigu netgi gerai bendradarbiaujant, tačiau bendradarbiaujame savarankiškai, neprivalomai, tai komercinė veikla užsimančios įmonės nenorėtų investuoti į papildomus pajėgumus, kad galėtų laiku, greitai ir tinkamai reaguoti į paklausą. Todėl šitas savanoriškumo principas nėra tinkamiausias variantas, reikia bendro teisinio pagrindo. Todėl aš manyčiau, kad dabar pateikti reglamento pasiūlymai galėtų iš esmės prisidėti prie teisinio aiškumo. Žinoma, aš su didžiuliu susidomėjimu klausiausi diskusijos metu išsakytų argumentų už ir prieš. Įvairiai galima sukonstruoti tuos e, pasiūlymus, tas sudėtinės dalis e, susijęti tarpusavyje, diskusijos gali tiesiog vykti labai ilgai. Tačiau reikėtų atkreipė dėmesį į dirbančiųjų praktinį darbą poreikius. Ir aš dar norėčiau pakalbėti apie tai, kodėl praktikoje tiesiog negalima remtis tik tai viena kuria nors teisės priemonė. Visada tyrimas susideda iš įvairiausių grandinių. Jeigu vienoje grandinėje kažkas yra stabdoma ir kitoje grandinėje renkami įrodymai, tai jokių būdų visos grandinės mes neužpildysime ir ta spraga išliks visada. Ir tada mes ieškosime šieno kupetoje adatoje. O svarbiausias dalykas atlikant tyrimą yra užpildyti visas grandinės spragas. Taip pat norėčiau paminėti dar vieną aspektą ir paprašyti, kad jį būtų atsižvelgta tolesnėje diskusijoje. Būtent, kai keičiamas informacija tarp baudžiamąją tyrimą atliekančių institucijų pagal dabartinės nuostatas ir kai yra pateikiama informacija apie, su kit, apie kitus su konkrečia byla susijusius aspektus ir kai tas tyrimas e, e, išplečiamas, pasitelkiant papildomą informaciją pagal kitas priemonės. Ir aš manyčiau, kad galimybė pasitelkti pagalbant egzistuojančius ir kitus e, e šaltinius padėtų sėkmingiau spręsti tokias bylas. Dabar mes kol kas neturime pakankamai privalomų teisinių pagrindų, vadovaujamės laisvanoriškumo principu, tačiau vis dėlto nukentėjusių padėtis yra dar mažiau ginama ir turint omenyje tolesnius ginčius argumentus už ir prieš, vis dėlto pasakytume už tai, kad reikėtų galvoti apie tokios priemonės reikalingumą. Kartą nuolat besikeičiančioje situacijoje nereikėtų visko vertinti vienu masteliu. Tiesiog aš kaip praktikas matau, kad reikės prisiderinti prie nuolat kintančių uh, pačios situacijos ir tai galėtų būti vienas žingsnis šiame kelyje. Labai ačiū, ponia Hartmanai. Man labai patiko jūsų e, skaidrės. Manau, kad reikėjo surenkti šios klausimus iš ryto, Birgit, ar ne, kad visi būtų šviežesni. Ačiū, ponia Hartmanai. Toliau žodis Peteriui Schneiderhan, kuris yra Vokietijos teisėjų asociacijos narys. Prašom. Pone ir ponai, dėkoju. Dėkoju, kad galiu čia kalbėti Vokietijos teisėjų ir prokurorų vardu. Iš tikrųjų, kolega Hartman pasakė labai aiškiai, kad reglamentavimas yra reikalingas, kad būtų galima atlikti labai sparčiai tyrimus ir nagrinėjant tarptautinės bylas. Tik nežinia, ar šita pasiūlyta teisės priemonė, tas teisės aktas yra pats tinkamiausias. Aš norėjau atsakyti iš karto į jūsų klausimą ir baiminausi, kad jūs jau išeinat kodėl pagal tyrimo orderį nėra numatytos panašios priemonės, kadangi jūs manėte, kad teisinį e, pagrindą galbūt reikėtų išplėsti. Tačiau kita vertus pasirašys Budapešto konvenciją ir Europos tyrimo orderį įgyveninant uh, ir papildus, papildžius jį papildomis nuostatomis, galbūt šitas orderis būtų šiek tiek sumenkintas. Todėl mes, žinoma, nepasakytume už tai, kad teisėjams būtų numatytos konkrečios gairės dėl bylos nagrinėjimo terminų. Teisėjams reikia palikti laiko tinkamai išnagrinėti bylas E, tačiau e, kita vertus tas e, laikas ir nėra toksai ilgas pagal šitą pasiūlymą ir nemanome, kad Europos tyrimų orderis galėtų čia šioje srityje ką nors padėti. Kaip konkrečiai atrodytų situacija, jeigu toksai orderis dėl įrodymų rinkimo pateikimo būtų išduotas ir jeigu, jeigu reikėtų jį vykdyti. Norėčiau grįžti prie to, kas jau buvo pasakyta. Ir pakartosiu, kad nėra europinio masto teisės aktų dėl baudžiamojo tyrimo institucijų įgaliojimų atlikti tyrimą. Vienas dalykas e, maksimali e, bausmė iki trejų metų visada yra reglamentuojama nacionaliniais įstatymais ir šitas reglamentas mūsų manimų kol kas nesuformuluoja ir negali suformuluoti tarptautinių prievolių tuo labiau, kad ir toliau įgaliojimai lieka e, nacionalinio lygmens. O tai yra viena iš silpniausių šio reglamento pusių ir galbūt dėl to kils pagrindinės problemos, dėl kurių paslaugų teikėjai gali būti tiesiog užversti tokiais e, orderiais iš įvairiausių valstybių, iš įvairiausių valstybių struktūrų ir, ir turint omenyje, kad situacija yra pakankamai nevienoda. Taigi, paslaugų teikėjas kaip tokio orderio adresatas, gavęs orderį, pirmiausia turi išsiaiškinti, ar iš tikrųjų pažeidžiamos pagrindinės teisės ir e, e, žmogaus teisų hartijos nuostatos. Taigi, jeigu, pavyzdžiui, išduodančiosios valstybės teisingumo ministerija arba teisėjai saugos institucija nepakankamai pagrindė savo prašymą arba orderį, tai tuomet visa našta tenka paslaugų tiekėjui, kuris privalo o, tikrinti ir nežinia, ar jisai nori tai daryti. Problema ne ta, kad e, grėsmė kyla mm, kaltinamojo e, teisiai, jų gynimui, kita vertus e, paslaugų teikėjas gali pasakyti, kad aš abejoju dėl šito, ar aš šito orderio ir e, aš abejoju dėl to, kad gali būti pažįstos pagrindinės teisės ir paslaugų teikėjas gali nesutikti su reikalavimu vykdyti šitą orderį. Ir aš kaip teisėjas turėsiu tiesiog apgalėstauti, kad vykdymas priklausys tik tai nuo adresato. Tada man reikės pradėti dialogą su paslaugos teikėju, teirautis, ar jisai vykdys orderį ar ne. Jis tiesiog privalo tai daryti. Gali būti kokiu nors techninių kliučių, tačiau kita vertus toksai teisės saugos institucijos išduotas orderis turi būti vykdomas, kito kelio aš nematau. Ir todėl šito reglamento silpnoji pusė yra ne tik tai ta, kad paslaugų teikėjas turi įvertinti, ar nebus pažeistos e, kaltinamojo žmogaus teisės. Ir kitas dalykas, nežinia, ar paslaugos teikėjas jeigu jam šita prievalė bus tik tai savarankiškai suformuoluota, tai jis galbūt gali ir atsisakyti pateikdamas e, savo motyvus, kadangi įtarė galima piktnaudžiavimą, nurodydamas, kad nepakankamai ginamos pagrindinės teisės. Todėl ir toliau neaišku, pagal kokią teisę paslaugos teikėjas turėtų tikrinti šitą uh, orderį, kokias teises, kokių teisių įgyvendinimą išduodančioje valstybėje jis turi patikrinti. Taip pat reikėtų pasakyti, kad, kad šita priemonė, toks orderis turėtų būti konfidencialus. Kita vertus, jeigu ta informacija nebus įslaptinta, tai tuomet visa byla gali subliūkšti, tačiau kita vertus E, žmogus, kuris yra kaltinamas pagal e, tą orderį, nežinodamas, kad e, prieš jį yra inicijuotas tyrimas, negalės numatyti kokiu nors savo teisinių, teisės gynimo priemonių. 17 straipsnis numato įdomų sprendimą. Tačiau ar šita teisės gynimo priemonė gali būti sėkmingai taikoma, kadangi jeigu tyrimo metu duomenės buvo pateikti, buvo įtraukti į tyrimo medžiagą, o po to išaiškėjo, kad e, šitas asmuo, asmens duomenys buvo panaudoti, tada neaišku, kaip tuos duomenės sustabdyti, kaip juos uh, ištrinti, kaip gražinti situaciją į ankstesnę būseną. Be to, trečiosiam šalims jau numatoma užduotis, kurios jos negalės įgyvendinti. Viskas yra susijęs su teisės politika, su pagrindinėmis prielaidomis ir jeigu nepavyksta uh, klasikinės teisinės pagalbos pagrindų gauti įrodymus, tai paslaugų teikėjas galbūt pateiks informaciją, tačiau kita vertus vietos teismas negali konstatuoti, ar tas e, informacijos nepateikimas nepažeidžia trečiosios valstybės narės teisės. Taigi yra klausimų ir klausimėlių kylančių iš šio reglamento teksto. Tačiau paslaugų teikėjas turėtų rinkti visus įmanomus duomenis apie įtariamai asmenį, nesvarbu kaip ir kur tie duomenys būtų surinkti, jie mums yra neišvengiami, tačiau nežinia, kaip tai geriau padaryti per tyrimo orderį ar šalia sukūrus kitą teisės aktą lygiai grečiai e, pastarajam, tačiau bent jau pagal mūsų teisinę sampratą paslaugų tiekėjo prievolės neturėtų būti formuluojamas taip, kaip dabar darome šiame pasiūlyme. Labai ačiū, ponia Šneiderhand. Turbūt visi vaizduojate, aš jau turiu daugybę klausimų pirmiems dviems ekspertams, galbūt prie jų grįžime vėliau. Tačiau matau, kad kitas mūsų svečias pradeda nervintis ir nori pasinaudoti progą pateikti savo nuomonės, taigi, nuomonę, taigi suteikime žodį Janui Kerhofui, Belgijos federalinės prokuratūros teisėjas, kovos su terorizmu sekcija. Taigi prašom, ar mano pristatymas parengtas jau? Ar turime pono Kerhofo pristatymą? Taip. Labai ačiū. Kaip labai aiškiai pasakėte, ponė pirminkė, aš jau labai norėjau prisijungti prie šios diskusijos, nes šis klausimas man labai aktualus, kadangi aš esu federalinis teisėjas, federalinėje prokuratūroje dirbu ir kasdien susiduriu su kovos su terorizmu atvejais, kibernetinių nusikaltimo atvejais kurie yra gana didelio masto. Kitą puslapį prašom. Taigi, balandžio 17 dieną šiais metais aš buvau gana patenkintas, kai mūsų priemonių rinkinyje, rinkiniui buvo siūlyta naujų priemonių. E, kuris man sukėlė jausmą, taip mes galime tą padaryti. Mažutis žingsnelis žmogui, bet didžiulis šuolis žmonijai, prašau ignoruoti vėliavą, kol kas tenais mm, nuotrauka iš menulio, bet galbūt ES galėtų būti pirmoji, kuri e, įsmeigtų savo vėliavą debesijoje. Taip mes iš tikrųjų buvome patenkinti, nes šie pasiūlymai tenkina paklausą. Mes norėjome, kad turėtume konkrečią priemonę, kaip elgtis su kintamais e, skaitminiais duomenimis įrodymais, kaip kolega sakė, kad galėtume veikti greitai ir išsaugoti tuos įrodymus. Ir kartu su visais šioje salėje aš nuogastauju labai smarkiai dėl e, visų saugiklių privatumo teisų. Aš esu davęs priesuką dėl privatumo apsaugos. Tai man svarbu kasdien. Aš save laikau chirurgu, kuris kartais, kad galėtų išgydyti, turi nupjauti kažką. Taigi leiskite man turėti skalpelį, nes kitaip ta operacija nebūtų labai graži. Taigi, pirmiausia, aš norėjau patikrinti, kaip yra iš tikrųjų tikrovėje viskas, nes kartais susidaro įspūdis, kad e, vyrauja tokia atmosfera, kad žmonės reikia labai saugoti nuo tokių žmonių kaip aš. Bet aš nemanau, kad tai yra būtinai taip, kad reikia visiems mums nuogastauti, nes šiuo metu Yra daugybė interneto paslaugų teikėjų, kuri turi didžiulius kiekius domenų, e, kuriems gauti mums neužtektų popieriaus išrašyti orderius. Žmonės tas duomenys suteikia tokioms privačioms bendrovėms pačios, patys ir turime e, tai puikiai suprasti. Ir man netrodo, kad situacija šiandien e, nėra tokia, kad e, e, mums nu, e, JAF įsileisti į savo tyrimo erdvę būtų blogai. Priešingai, aš manau, kad galbūt galėtume paprašyti kai kurios iš šių operatorių laikytis Europos standartų pagal Lietuvos, Europos duomenų apsaugos standartus, kai kurios mūsų e, teisminius procesus. Turime suprasti, kad privatumas ne, ne visada yra vis, visiems kylantis nuogastavimas. Tai kylantis nuogastavimas man, jums, bet privatumas taip pat yra ir produktas Ir jeigu džiaugiesi, kad e, nemokėdamas gali naudotis Google paslaugomis, tai yra dėl to, kad tu pats esi produktas ir reikia tai suprasti. Aišku, kad reikia įvairiausių e, kontrolės ir pusiausvėros užtikrinimo priemonių, bet jeigu įsivaizduojame, kad tai yra didžiulė nusikaltimo scena, tai netimkite iš mūsų priemonių persekyti žmonės, kurie daro blogus dalykus internete. Taigi mes labai svarbu, kad mes galėtume paprašyti duomenų iš šių bendrovių. Nes e, tai yra, patinka mums ar ne, nusikaltimo scena. Taigi tokia yra situacija. Matote, pona elektroninius įrodymus, kuris laikosi už rankų. su pane paslaugos teikėja, o šalia sėdi pane teisėja sauga. Man nepatinka ši, ši situacija galbūt, bet su tuo turime sustaikyti. Dažnai viena vertus yra interneto komunikacijos greitis, duomenų e, nestabilumas ir tempas. Ir taip pat e, turime teisės saugos nesugebėjimas laikų gauti duomenis. Apie būtinybę turėti e, Europos e, įrodymų pateikimo orderį. Čia yra nuotrauka iš mano lentynos biure. Jeigu norite, aš galiu pakviesti jūs apsilankyti, pasiimti vieną bylą ir pabandyti surasti tokią bylą, kurioje mums nereikėjo duomenų. Labai greitai gauti duomenis. Toliau. Apie ką šis pasiūlymas? Tiesioginis bendradarbiavimas tarp e, JAV teisingumo departamento ir interneto paslaugų teikėjų. Europos Sąjungoje teisininkai prašo e, duomenų iš JAV paslaugų teikėjų ir atsakymas pateikiamas per 10 dienų, kartais per 6 valandas, jeigu tai skubu. Štai kaip viskas veikia. Iš tikrųjų, čia mes labai optimistiškai žiūrime e, į galimybę turėti, paprašyti duomenų tiesiogiai iš interneto paslaugų teikėjų. Ir Tai yra specifinė pridėtinė šios priemonės vertė. Ar tai nauja idėja? Nes anksčiau šios sesijos pradžioje buvo sakyta, kad ši idėja visiškai nauja. Ji nėra visiškai nauja. Ji nauja galimybė gauti duomenis, ar gauti sandarių dienas, ar turinio duomenis bet e, gauti abonemento informaciją, tai jau nuo 2001 metų turime Budapešto konvencijos 18.1b straipsnį, kur abonemento informacijai taikomas tas pats principas jau 17 metų. Ir šis principas galioja 17 metų šiuo metu turbūt 60 šalių yra ratifikavusios Budapešto konvenciją, visos Europos šalis tą yra padariusios. Ir šiuo metu turime galimybę pagal konvenciją gauti abonemento informaciją tiesiogiai iš interneto paslaugų teikėjo, o ne iš šalies. Beje, pasiūlymas, kuris patiktas dabar, eina šiek tiek toliau dėl principo, kuris tam tikrą prasme jau yra įgyvendintas prieš 17 metų. Taigi turime suvokti, kad jeigu mes vertime dar vieną vertinimą, ką daryti su principu, leidžiančiu tiesiogiai kreiptis interneto paslaugų teikėją kitoje šalyje, tai mes jau esame šį principą ratifikavę prie Budapešto konvenciją dėl kibernetinių nusikaltimų. Toliau e, dėl santykio tarp pateikimo orderio ir saugojimo orderio. Kai darai akies operaciją, tai gali kelti klausimą, ar norėtum panaudoti žirklės, skalpelį ar lazerį. Toks yra klausimas. Galima tai bandyti daryti su žirklėmis, bet jos nebūtų tinkamas įrankis ir turbūt nebūtų vaizdas labai gražus ir nebūtų rezultatas geras. Ir aš sutinku su kolega Hartmanu, kuris kalbėjo apie konkrečios priemonės specifiškumą ir aš aiškiai pasisakyčiau remiantis konkrečiais pavyzdžiais. Pavyzdžiui, tokie, tokios konkrečios bylos, terorizmo byla, kur mes bandėme užkirti, užsisti kelią išpoliui Belgijos žemėje. Kreipiamės teismo pavadimu JAV 16 metų spalio 5-7 dienomis, vykdant teismo pavadimo, kad vienas iš aukšto rango pareigūnų iš Islamo valstybės naudoja labai specifinę Hotmail profilį, kad persiustų įsakymus. Aišku, kad tai atkreipia mūsų dėmesį, nes užšaldėme greitai šį, šį profilį. Mes reikalavome, kad Microsoft kompanija užšaldytų viską, kas susiję su šio hotmail adresu. Ir manau, kad visi turbūt sutiktų, kad e, taip reikėjo daryti, užkirsti kelią išpaliui prašymas buvo pateiktas, MLAT prašymas buvo pateiktas JAV 16 metų spalio mėnesio pabaigoje. Mes e, laukiame, mes prašėme iš e, JAV Teisingumo departamento klausimą, ką, ką, ką daryti, ar turite žinių. Ir turite žinoti, kad JAV Teisingumo departamentas e, tikrai linkęs padėti. Bet aišku, kad jie e, visko negali padaryti iš karto jau na, paslaugų teikėjai yra pasaulinio masto paslaugų teikėjai ir jie turi teikti orderius savo teismams, vyksta debatai. Po to JAV teisėjas nurodė, kad saugojami duomenys e, gali būti pateikti. Mūs, mes rezultatą gavome 2017 m. lapkričio 7 d. praėjus 12 mėnesių ir 26 dienoms tai nėra išimtis, o rezultatas buvo tas, kad 2017 metų lapkričio 7 dieną mums buvo pasakyta, kad tas Hotmail profilis jau ištrintas 16 metų gegužės 26 dieną, netgi prieš e, išsaugojimą domenų. Taigi pakliūnė į tokią sistemą, kuomet nežinai, kokių duomenų gali tikėtis, o atsakymų turi laukti labai ilgai. Ir kyla klausimas, kaip išspręsti tai įsteigiant Europos uh, tyrimo orderį ar taikant tarpusavio teisinės pagalbos, savitrapė teisinės pagalbos sutartį su JAV. Šis klausimas buvo keliamas ponios Infeld anksčiau, kai uždavė šį klausimą profesoriui Bioze dėl sustarimo su JAV. Ir profesorius Bioze atsakė, aš tikrųjų neturiu sprendimo, kaip tai taip daryti. Buvo patikta pastava, Taip yra pastaba, turime savitrapio teisinės pagalbos sustarimą ir jis veikia. Čia turime terorizmo bylą. Žmonės raštuoti ir laukia tyrimo rezultatų. Tai yra realis, realus tyrimas. Bet jeigu manote, kad 12 mėnesių ir 26 dienos yra priimtinas laikotarpis, tai na, nežinau, ar čia tinkamai viskas veikia. Sprendimas yra. Ir sprendimas yra tai, ką mes aptarėme, tai yra pasiūlymai Europos pateikimo orderio forma, tai galėtų mums padėti. Viskas galėtų pakreipti visai kitaip. A, tuoj pabaigsiu, tuoj vaikų pornografijos byla pateikimo prašymas iš Ispanijos į Belgiją pateiktas 16 metų vasario 17 dieną, pateikti bazinius abonento duomenis ir prisijungimo duomenis per paskutinius 9 mėnesius, po to tyrimo orderius pateikiamas kovo mėnesį, pateikiamas Belgijos teisėjui, praeina 9 mėnesiai, bet duomenų laikymo apribojimų Belgijoje teisėjas gali 9 mėnesius skaičiuoti tik tai nuo kreipimosi, nuo, ne nuo išsaugojimo. Taigi, orderis vykdomas e, gegužės mėnesį. Problema yra ta, kad tuo metu profilis gali būti jau ištrintas. Ir pagal šitą orderį trūksta laikotarpio nuo 18 metų vasario 17 iki 18 metų gegužės 28 dienos. Ką galėtume daryti? Teikti pateikimo orderį kiekvieną dieną. Tada gausi duomenis už kiekvieną dieną. Ar tai yra sprendimas? Aš nemanau, kad tai yra realus sprendimas, kuris būtų primtinas konkrečiais atvejais. Ir po to pranešimo problema. Daug kas, man atrodo, e, pasisako už tokius pranešimus, bet pateiksiu konkretų pavyzdį, kaip įvyks. Pavyzdžiui, Rumunija teikia prašymą su pateikimo orderiu Microsoftui, kuris yra įsisteigęs Bruselėje, turi čia atstovą. Rumunija sako, mes nežinome, kur yra įtariamasis, todėl turime notifikuoti gyvendančiąją valstybę. Pateikiamas pranešimas Belgijai. Kas bus, jeigu visa Europa pradės siūsti notifikavimus e, apie prašymus pateikti turinį e, Belgijai? Štai įtariamas, jis atrodo yra Prancūzijoje ir tuo metu juokėsi. vyks štai kaip pranešimų. Pranešimai bus pateikti Belgijai ir ką mes darysime su tais pranešimais, ar ką turėtume daryti. Mes visai nežinome, kas tas asmo yra. Jokios idėjos visai neturime. Kolegos Rumunijoje parengs orderį, kuris yra visiškai teisėtas, mes turėsime tikrinti, kodėl jisai yra teisėtas ir tada kyla klausimas. 15 sekundžių dar. Daugumą atveju mums reikia tiesiog duomenų, kad žinotume, kur yra asmo. Jeigu sukursite taisyklės, kuriomis reikės gyventi ir su kuriamis reikės gyventi, kad su, sužinotume, kur asmo yra, Tai tiesiog galbūt mums būtų galima paklausti tiesiog, kur tas asmo yra. Klausimas yra, ką mums daryti su tą krūvą visai bepras, beprasmių pranešimų. Tai yra tiesiog krūva popierių ir, ir darbo krūvis. Vien dėl to, kad mes nusprendėme nepasitikėti kolegą iš Rumunijos. Tai yra problema ir paskutinis vaizdelis štai koks. Taigi ir baigiau. Ačiū. Ačiū ir uh, labai atsiprašau, kad uh, turiu kiekvienu atžvilgiu būti griežta, bet uh, tikrai labai uh, nedaug laiko turime. Ačiū už jūsų uh, pristatymą, tai rodo, kad jūs labai uh, įsitraukė. Uh, E, į tos klausimus, e, bent jau susijusius su jūsų sritim, nežinau, galbūt ir kitais aspektais. Ir uh, uh, turbūt visi atsirenkame tuos aspektus, kurie aktualūs mums kiekvienam. Aš aišku noriu paraginti kolegas dalyvauti diskusijose, bet nepamirškime, kad dar turime vieną pranešėją diskusijų grupėje, tai yra Janas Mičelas. Uh, Jis yra Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos stebėjimo darbo grupės pirmininkas. Manau, kad turėtumėm išklausyti ir jo pranešimų ir tada perėsime prie klausimų. Ačiū pirmininką, gerbėmėje. Aš laikai išskirtiniai, reikalauju išskirtinių priemonių. Uh, Ir aišku, tironai visuomet bando pagrysti savo veiksmus. Ir aišku, pavyzdžiui, Romos senatas išskirtiniais laikais atsisakė demokratijos ir suteikė visus įgaliojimus diktatoriui. Na ir e, diktatorius, e, pats žodis turi neigiamą konotaciją dabar, tačiau e, senovės Romoje diktatorius tai tiesiog buvo as, asmuo, kurio buvo pasitikima, kad jis išves šalį iš, iš sunkumų. Ir girdėjom kreipimas ir pono Kerfofo, ir Hartmano, kad dabar sudėtingi laikai ir norim šitos priemonės, tačiau gerbėmėji, man netrodo, kad tikslas pateisina priemonės, kai tikslas tikslą galima pasiekti e, kur kas proporcingiau teisėtom priemonėm ir e, iš tiesų tuo ir grinčiamas CB pasiūlymas. E, turbūt visi gavote CBB dokumentą, jame labai daug informacijos, argumentų. Ir e, turbūt pirmininkė apsidžiaugs girdėdama, kad aš nenoriu išsamei pristatyti dokumento, tačiau norėčiau atkreipti e, dėmesį į principinės problemas mano nuomonė e, su dabartiniu pasiūlymu. Kaip tik tai todėl ir aš ir CCBE manau, kad tai nėra proporcingas atsakas ir sprendimas tos problemos, kur aptarmėm pirmiausia atrodo yra e, remiamasi ES veikimo sutarties 82 straipsnio pirmą dalim. Tai trumpai sakant, mes labai abejojam, ar a, e, iš tiesų tai būtų tinkamas pagrindas, a, e, kadangi tai ne, a, nereiškia prasinė bendradarbiavimo tarp teisinių sistemų. Ir a, čia kyla esminė problema su pasiūlymo architektūra. architektūra. A, Ir e, čia būtų galima išsakyti jau ir mūsų detalę kritiką. Iš esmės, kas yra, kad išduodančioji valstybė narė. Ir tai gali būti ir teismų ligmenyje, tačiau gali būti ir policijos, o, o, o ne teismo ligmenyje. Kreipiasi ne į e, vykdančią valstybę narę, bet į asm, e, atskirą paslaugų tiekėją vykdymo valstybėje narėje tai e, iš tiesų kalbama apie tarp valstybinį poveikį, kuris neturi precedento. Girdėjau, kai buvo paminėta Budapešto konvencija, tačiau tai yra susiję tik tai su abonento duomenėmis. Tai e, neina e, kalba apie prieigos duomenis, ar metaduomenis, ar turinio duomenis pagrindinė problema su mano apibūdinti architektūrą, kad čia nėra teismo kontrolės e, vykdymo valstybėje narėje. Ir tiesą sakant, pasiūlymuose apskritai nenumatoma jokia e, kontrolė, kalbant apie e, abonento duomenės, prieigos duomenės. Ir manau, tai atitinka Benediktą prieš Sloveniją, Teledu ir Vatsono bylas. Uh, Europos teisingumo teisme ir tai rodo, kad reikalinga teismo kontrolė ir iš, iš tiesų įdomi paralelė išvesta tarp komisijos pasiūlymo ir pirmininkaujančios uh, valstybės peržiūrėto dokumento. Komisijos pasiūlymas nėra geras, bet pirmininkaujančios valstybės uh, atlikta dokumento peržiūra rodo tikrai, kad niekas nepatobulinta. Uh, reikalo turim su tokia idėja. Adresatas, tai yra paslaugų tiekėjas, turi teisę, jam sutikiama tokia teisė, prieštarauti. Tačiau tai problematiška Ir tai akcentuota buvo prieš paskutiniai skaidriai ankstesnio pristatymo metu. Ten e, buvo minimas Microsoftas, bet čia turbūt ne apie Microsoftą reikėtų nerimauti, apie smulkesnius paslaugų tiekėjus. Bet e, kas yra įdomu, kad tarkim jie visiškai neįsivaizduoja. Uh, ar tam tikrą informaciją, e, kurios e, prašoma perduoti ir nežinoma, ar tas perdavimas pažeis pagrindinės teisės pagal 8 straipsnį ir tai turbūt pagrįsta, o galbūt pagal 6 straipsnį, pagal Europos konvenciją, tai absoliuti teisė, tai teisė e, gynyba teisme. Ir tai yra absoliuti teisė, absoliuti apsauga numatyta šeštam straipsnė. Ir čia nieko nėra ką balansuoti. Ir paslaugų tiekėjas neturi galimybę susidaryti jokios nuomonės apie tai. Ir, ir išduodanti valstybė narėje neturi kažkokių galimybių susidaryti nuomonės. Ir nors pradinėme dokumente numatyta teisė prieštarauti. Uh, kai iš tiesų tai reikštų, kad būtų aiškiai pažeista pagrindinių teisų hartyje ar būtų to piknaudžiaujama, kyla praktinė problema. Ir ką siūlo TCB, kad bet koks prašymas turėtų būti adresuotas arba taip pat adresuotas duomenų valdytojui. Dar yra papildoma problema, kad uh, arba tiksliau ne problema, bet pagal komisijos tekstą automatinė pozicija yra tokia, kad paslaugų tiekėjas gali laisvai informuoti klientą, nebent jam priešingai buvo nurodyta. Bet jeigu pasižiūrėtumėm į primkančias valstybės peržiūrėtą dokumentą, tai teisė yra apribota ASP prieštarauti ir na, tos teisės visiškai nebelieka. Argumentai yra tokie. Uh, kad kai prašymas pateikiamas, jis privalo būti vykdomas. Ir tuo viskas ir pasibaigia. Nėra jokios e, galimybės tai suderinti su pagrindiniam teisėm. Ir pagrindinis dalykas yra tas, kad automatinė pozicija yra tokia, kad e, e, neinformuojama. Ir mūsų pasiūlymas yra toks, jeigu kažkas tai tokio būtų numatyta apskritai, E, bet jeigu teisinės pagrindas yra abejotinas, tai tuomet bent jau turėtų būti tai e, taipogi reikalavimas išduodančiai valstybei nariai e, prašyti pag, pagrystę, nu, numatant teisminę peržiūrą vykdymo valstybėje narėje, kodėl reikia tokios tokios informacijos konfidencialumo užtikrinti tyrimo tikslu yra ir antrinių klausimų išskirimų CCBE dokumente, pavyzdžiui, kaip turėtų būti pateikiama informacija, ar jie turėtų būti nuskaitama mašininiu būdu ir taip toliau. Na, pavojus yra tas, kad įrodymai apibrėžimai įvairiausiai pagal įvairiausius teisės aktus ir čia turbūt reikėtų bendrai daugiau apie tai pamastyti. Manau, kad tai tikrai neproporcinga. Vienas iš klausimų pirmininkančios valstybės dokumente, kurį mes sveikintumėm, tai uh, Bet kalbant apie turinio duomenės, dabar atrodo yra nurodytas sąrašas, kas sudarytų uh, sunku nusikaltimą. Uh, ir tai sveikintina yra, bet vėlgi noriu pastebėti, kad uh, tai nereiškia, kad numatoma minimali riba kalbant apie abonento ar turinio duomenės, kalbant apie saugojimo orderius, informacija turi būti saugoma, jeigu išduodanti valstybė narė nurodo, kad pradėtas tyrimas, nieko nepasakyta apie užbaigimą ir nėra reikalavimo dėl dvigubo nebaudžiamumo. Bandau laikytis laiko reglamento, todėl greitai pereisiu prie kito aspekto. Kaip mes manytumėm, tai būtų galima išspręsti proporcingai. Na, yra toks e, klausimas, ar tai turėtų būti direktyva ir reglamentas, 82 straipsnis, turbūt e, ne, jų atveju nėra buvę jokio precedento, kad tai būtų e, direktyva. Ir pagal 88 straipsnį galbūt ir galima būtų nustatyti teisinį pagrindą ir netgi tai būtų galima įveikti. Aš girdžiu, girdžiu, kas yra e, sakoma apie tai, kad turi būti galimybė saugoti duomenis e, ir e, galbūt gali būti taip, kad bus nukirtinėjami kampai dėl skubos. Jeigu bus rastas teisinis pagrindas, tai galbūt ir nėra principinio principiniam prieštaravimui dėl Europos saugojimo orderio, nes aš, kaip sakiau, mes turim tam tikrų abejonių dėl to, tačiau problematiškas yra kitas etapas. Mums atrodo, kad uh, negalima pasiekti, kad e, pateikimo orderis būtų proporcingas, kad būtų e, atsižvelgiama į subsidiarumo principą nacionalinės teisinės sistemas e, ir CCBE mano, kad Galbūt reikėtų pasinaudoti savitarpio teisinės pagalbos sutartimis. Aš girdėjau tai, kas buvo pasakyta, kad kalbame apie tai, kas vyksta Europoje, o ne tarp ES ir, ir JAV. Bet iš tiesų galima pagalvoti, kaip patobulinti savitarpio teisinės pagalbos sutarčių, sutarčių veikimą, pasinaudojant elektroniniam priemonėm, spartinant procedūras. Bet kokiu atveju dabar yra Europos tyrimo orderis ir dabar jau atrodo, kad tai įmanoma. Ir jeigu pagalvotumėm apie Europos tyrimo orderį kad jų procedūras būtų galima panaudoti kaip šabloną, kad būtų galima uh, vykdyti per, peržiūrą, ypač kas būtų susijęs su elektroniniais įrodymais. Ir noriu pasakyti, kad kas svarbu yra, kad Europos tyrimo orderis iš tiesų nenukrypsta nuo stabdžio ir atvarų, atsvarų sistemos. Ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad išskirtiniai laikai nebūtinai reikalauja išskirtinių sprendimų. Išskirtiniai laikai reikalauja proporcingų, tvarkingų sprendimų, kurie gerbia pagrindinės teisės, įstatymo viršenybę ir Europos teisinę sąrangą. Ir CCBE atrodytų, kad visų tų tikslų galima pasiekti nesinaudojant šią konkrečią priemonę. Dėkui. And... Ačiū. Aš sakiau, kad ir man kilo labai daug klausimų, tačiau pirmininkaujantis visuomet suteikia žodį pranešėjai, o aš esu kartu ir pranešėja. Tačiau vis dėlto pirmiausia suteiksiu galimybę paklausti kolegoms. Intfeld pirmiausia. Ačiū. Prieš pateikdama klausimą norėčiau sureaguoti į Kerkovs pasisakymą. Jūs pateikėte visus argumentus, kurių mums reikėjo, kad balsuotume prieš šitą pasiūlymą. Evidence in your hands would like, be like the 44 Magnum in the hands of Dirty Harry. Jūs prisimenate filmą Purvinasis Harry. Tai primena, šitą situaciją primena mums šį. šį. Iš tikrųjų, jūs kalbėjote apie tai, kad daug kas m, mm, kelia pavojų teisinės valstybės principam, teisės viršenybei. Todėl Aš šiek tiek mažiau buvau nustebinta Hartmano pasisakymo. Pirmiausia, grįšiu prie jūsų pastabų. Jūs sakote, kad nereikia žmonių saugoti nuo tokių žmonių kaip aš. Tačiau atrodo vis dėlto reikia. Jūs teisingai suformulavote, koks galėtų būti problemos sprendimas. Tai yra neatsisakyti žmogaus pagrindų teisų gynimo Atrodo, kad tai nedaro didelio įspūdžio jums. Mitchell kalbėjo ir sakė, kad abipusios teisinės pagalbos prašymai užtrunka per ilgai, 20 ar kažkiek dienų gali būti per ilgas laikotarpis. Tačiau jeigu tvirta Pasaulio demokratija nesugeba sumažinti biurokratinių procedūrų, sutrumpinti jų. Now, um... Aš nepasisakau kategoriškai prieš principą, kad ES būtų gaunama tiesioginė prieiga prie elektroninių duomenų. Tačiau Visa tai turėtų būti užtikrinta numatant pakankamai tinkamą piliečių teisių apsaugą. Viskas priklauso, kaip aš supratau, nuo tokių teisininkų kaip jūs, o po to jau galvojama apie teisinę e, gyventojų apsaugą. Jeigu gal mes galvojame apie e, dabartinių teisės aktų pagerinimą, tai yra vienas dalykas, o jeigu mes galvojame apie kitą teisės aktą, tai pirmiausia turime turėti omenyje gyventojų teisių apsaugą. Tačiau jūs kalbėjote, kad čia yra kalbama tik tai apie elektroninius susikaltimumus. Tačiau čia šiame pasiūlyme minimi viso, visokio pobūdžio nusikaltimai, ne tik tai elektroniniai. Aš taip pat kartais galvoju apie Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybės, kurios tiesiog nepatenkintos nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios prieštarauja jų sprendimams. Kitas dalykas, ar abortas, jeigu jisai taps nusikalstama veika, ar tas teisės aktas nebus nukreiptas prieš moteris. Jūs sakėte, kad internetas yra didžiulė nusikalstamumo platforma. Juk nusikaltimų buvo ir prieš atsirandant internetui. Kolega Schneiderhan man labiau patiko. Jisai kalbėjo įsigilindamas į detalės ir jis sakė, kad Vokietijos teisėjai pakankamai kritiškai vertina šitą teisės akto pasiūlymą ir ko gero komisija bei taryba turėtų įsigilinti į jų samprotavimus. Iš tikrųjų, ne jūs pateikėte šitą pasiūlymą, tačiau jūsų profesijos atstovai naudosis šiuo teisės aktu, tačiau jeigu bus piknaudžiaujama, iš anksto žinant, tai aš balsuosiu prieš jį. Turėkite omenyje išsakydami savo nuomonės tai, kad mes e, dalyvaujame klausimuose, pateikite konkrečius klausimus konkretiems e, prelegentams. Matau, kad dar Trys kolegos norėtų dar kalbėti. Ernst, Melau ir pranešėja. Ernst, pirmiausia. Pasimečiau. Apskitau pasakysiu, kad pamatėme labai daug įvairiausios me, vaizdinės medžiagos, ji nelabai mums ką padeda, bet tiek to. Schneiderhan pasakė, kad susidurime su skirtingomis teisinėmis sistemomis. Austrai, pavyzdžiui, sako, jokių duomenų mes nepateiksime, kadangi mums ten nėra nusikalstama veika, kitoje valstybėje ta pati veika yra nusikalstama ir pageidauja duomenų. Tuomet tokioje situacijoje, kaip sukurti sistemą, kuri veiktų atliekant tarptautinius tyrimus, apie juos mes iš esmės ir kalbame. Hartman ir Kerkhoff, norėčiau paklausti, kiek yra panašių bylų pasitaikę jūsų profesinėje veikloje, ar tai yra paskiros bylos, ar tai yra tokios pavyzdinės bylos. Kolega Schneiderhan kalbėjo apie nepakankamą privalomumą. Kas atsitiks, jeigu vadovaujantis savanoriškumo nuostatomis paslaugų teikėjas atsisakys vykdyti orderį. Įsivaizduokime, pasakykite, kaip šita situacija atrodytų tokiu atveju. Schneiderhan ir Mitchell norėčiau paklausti dėl Europos tyrimo orderio, kurį jūs dažnai minėjote. O ką būtų galima pasiūlyti kitą nei šitas tyrimo orderis? Arba nei šitas dabartinis naujas pasiūlymas? Ką jūsų manimą reikėtų iš esmės keisti, kad būtų galima veikti kuo sparčiau? Ačiū Kornelija Ernst Melio. Kalbėsiu portugališkai, jeigu leisite. Direito a viver em segurança. O segundo... Kiek supratau iš kolegų, nusikaltėliai pagal teisės aktus, nusikaltėliai gali būti sulaikyti, nuteisti ir įkalinti. Taigi reikia pasitelkti teisėsaugą ir teisėsauga turi būti aukų pusėje, aukų, kurios nukentėjo nuo nusikaltelių. Todėl visų šitų baudžiamųjų veikų mes ne sureguliuosime vien tik tai politinėmis, parlamentinėmis priemonėmis, reikia konkrečių baudžiamo teisinimo priemonių, kurios būtų veiksmingos. Tai reiškia, kad reikia sudaryti sąlygas, kad būtų, už, būtų nepažeidžiamos kitos, tai yra pagrindinės žmogaus teisės ir kad nebūtų padarytas dar vienas nusikaltimas. Kai kalbame apie nusikalstamumą, baudžiamasias veikas, tai reikėtų pripažinti, kad jų galima dažnai išvengti, jeigu daugiau dirbtume negu kalbėtume. Pa, manau, kad parlamente yra per daug retorinių pasisakymų. Prisimenu e, keleivių duomenų įrašo reglamentą. Tuo metu buvo sakoma, kad toks teisės aktas yra seniai reikalingas Netgi praėjusioje kadencijoje buvo galima jį priimti, po to įvyko išpoliai Paryžiuje ir François Hollandas, socialistas, teigė, kad pagaliau reikia apsispręsti dėl keleivių duomenų įrašų reglamento. Ir tik taip antroji skaitimų pavyko priimti šitą reglamentą parlamente. Šita Tuti Hari e, istorija būtent ir primena man tą diskusiją dėl keliaivių duomenų įrašų reglamento. Ir anuomet kadencijoje buvo keliamas klausimas dėl piliečių duomenų, asmens duomenų apsaugos ir taip toliau, ir teisės aktas buvo nustumiamas į šalį. Dabar kalbame apie elektroninės įrodymų priemonės. Gal pirmininkaujantį valstybę prisimena ankstesnės diskusijas dėl keleivių duomenų įrašų reglamento, tačiau aš puikiai prisimenu jas ir manyčiau, kad aptariant šitą klausimą, būtent elektroninių įrodymų klausimą, reikėtų pasitelkti būtent tokią priemonę pagalbant, kadangi ji padėtų uh, um, tyrimo institucijoms, tyrėjams sutrumpinti tyrimo laiką. Tačiau galbūt vietoj naujo teisės akto uh, gal vertėtų pagalvoti apie Europos tyrimų orderio išplėtimą, papildymą. Nes čia mes kalbame apie ypatingus įrodymus, elektroninius įrodymus. Tai yra pakankamai sudėtinga sritis kurią norėta reglamentuoti naujų teisės aktų, tačiau kita vertus baudžiamosiose bylose visuomet vis tiek yra e, naudojamasi e, įrodymų orderių, kurį pakeitus būtų galima galbūt e, išspręsti ir dabar aptariamas problemas. Ar neprasmingiau būtų pasielgti taip? Aš Jūs tikriausiai suprantate, kodėl aš paminėjau ir keliaivių duomenų įrašų reglamentą. Tiesiog noriu pasakyti, kad politikoje reikia pasitelkti pagalbon ir patirtį bei atmintį. Europos PNR direktyva, prieš kurią aš balsavau, manau, buvo netinkamai priimta Kitas dalykas, mes galime pagalvoti ir apie vieną ar kitą variantą, papildyti teisės aktą ar priimti naują. Viskas priklausys nuo pasirinkimo. Franz. Ačiū. Norėčiau paklausti kolegos Hartman. Jūs sakėte, kad jūs dirbate visą parą ir esate pasirengę padėti kitoms valstybėms narėms ir taip pat e, naudojate taip vadinamas veidrodinės procedūras padėdami kitai valstybei nariai. Kaip tai atrodo, pakomentuokite, prašau. Pranešėja taip pat norėtų išsakyti porą klausimų. klausimų. Kerkhoffs norėčiau padėkoti už tai, kad jisai mano, uh, jog mes manome, kad šitos Facebook'o paslaugos yra nemokamos. Ko gero, jau anksčiau Facebookas būtų paprašęs atlygio ir nebūtų mūsų sekęs ir rinkęs informaciją apie mus taip, kaip tai daro Facebookas. Be to, buvo paminėta, kad šitas savarankiškumo principas numatytas paslaugų teikėjui gali būti nenaudingas, galgi netgi žalingas, nes, nes neva paslaugų teikėjas neturės pakankamai gebėjimų nes e, jis turės įdarbinti daugiau darbuotojų, kas už tai atlygins klientas, valstybė ar kas konkrečiai. Todėl paklaučiau iš Schneiderhan kuris kalbėjo apie įrodymų orderio išplėtojimo galimybę, numatant tam tikrą specialią tarnybą, kuri tiesiog ne tik tai notifikuotų, bet kuri teiktų informaciją teisėjams. Ir norėčiau paskutinio kalbėtojo Mitchell paprašyti pakomentuoti, ar neįmanoma sustiprinti tyrimo orderio reglamento, ar specifinėms dalykams sureguliuoti, renkant elektroninius įrodymus, reikia būtinai šio reglamento ar kitos panašios teisinės priemonės. Dabar aš norėčiau suteikti pirmiausia žodį kolegai Mitchell. Tai yra nuo galo. Pradėsiu. Yes, why... Kodėl aš paminėjau Europos tyrimo orderį? Tai yra mūsų CCB e dokumente, bet įdomu, kad kiti minėjo jį taip pat. E, tyrimo orderis egzistuoja, jis yra išbandytas ir jis e, nesusidurė su kai kuriomis struktūrinėmis pro, problemomis, kurios kyla naujam pasiūlymui. Tai yra tinkamas pagrindas daryti kažką toliau. Aš nenorėčiau dabar iš karto teikti pasiūlymus dėl politinių sprendimų, kaip ką keisti, bet tokie pasakymai kaip elektroniniai įrodymai, vartojami nesuprantant, kas tai iš tikrųjų yra. Aš e, e, prisidėjau prie knygos, kuri yra labai stora rengimo šio tema. Na, turime konkrečiai kalbėti apie konkrečius nusikaltimus, kurios tyrima. Ne visi yra kibernetiniai nusikaltimai. Ir pirinkaujančios šalies sąrašas, kuris išvardė labai daug nusikaltimų, bet ne visi jie yra kibernetiniai, bet visi rimti. Reikia, kad kažkas peržiūrėtų, kaip veikia tyrimo orderis, pažiūrėti tekstą ir pažiūrėti, kokius tyrimus tyriame, kur būtų e, naudojami elektroniniai įrodymai. Šiomis dienomis turbūt beveik visi. Ir po to reikėtų išbandyti tą tyrimo orderį ir žiūrėti, ar e, jis gali padėti išspręsti visas problemas. Jeigu atsakymas taip, tai tuomet nereikia to naujo sprendimo, nes nebėra problemos. Jeigu problemos yra, problemų yra, tada galbūt niuansuotas, tinkamas pakeitimas tyrimo orderio galbūt būtų proporcingas atsakymas, bet aš šiandien to negaliu pasakyti. Tai yra ir tai darbas, kurį galėtų e, atlikti šis komitetas ir CCBE ir turbūt ir kitos šalis. Ir paskutinis dalykas. Aš šiek tiek išsikaršiavau, kalbėdamas apie Romos tironus, bet man atrodo, kad visuomenėje, kuri pagrįsta įstatymų viršenybę, reikėtų visada ieškoti proporcingos, minimalios intervencijos ir naudoti esamas sistemas. Būtent tam ir CCBE, nors ne visai drąsiai sako, kad galbūt yra erdvės Europos elektroninių įrodymų e, pateikimo orderiui. Galbūt e, tie elektroniniai įrodymai išnyks, kol pradės e, pagreitintą procedūrą juos panaudoti. Niekom nekenkia išsaugota medžiaga, kad po to E, ją būtų galima tinkamai patikrinti ar per naują orderį, kurio mes galbūt nelabai norė, ar per, per Europos tyrimo orderį. Čia yra kitas klausimas. Manau, kad e, yra erdvės padirbėti su duomenų saugojimu, o ne būtinai naujų orderių. Nes ne visi čia esantis turbūt sutiktų, kad tai yra būtina. Labai ačiū. Labai atsiprašau, bet vėluojame jau pusvalandį ir todėl prašau konkrečiai atsakinėti į klausimus, kurie jums užduoti. Toliau ponas Kirchhoffs. Labai ačiū. Klausimas, kuris man buvo užduotas, ar mano patikti pavyzdžiai yra reprezentatyvus dėl to, kas vyksta. Galiu pakartoti tik tai kvietimą ateiti ir pasižiūrėti. E, tai yra sąžiningas pavaizdavimas to, kas vyksta. Jeigu galėčiau rezimuoti, kaip tarpusavė teisinė parama su JAF vyksta, e, aš taip atkreipsiu dėmesį ir pona Mitchell posakį, tai nėra kalba apie tinkamumą to su JAV, bet e, e, pasiūlymas, kad ES būtų galima gauti duomenų iš JAV ar užsienio bendrovių. Taip. Iš tikrųjų, visi nusikartimai, daugelis e, rimtų nusikartimų vyksta, ne tik kibernetinių ir internetas yra ta vieta, kur labai sunku vykdyti tyrimus. Atviroji interneto dalis e, yra laisvai prieinama, ne, ne tas tamsusis internetas. Tai yra tik tai dalis interneto, kuri e, nežinoma daugeliu žmonių. Jeigu sakysite, kad tie pavyzdžiai yra perdėti, aš tiesiog galiu pakartoti kvietimą ateiti pas mane ir pasižiūrėti. Jeigu pradėsime nuo prielaidos, kad dvi e, šiolakinės e, turtingos šalis gali rasti būdą sutrumpinti teisinės paramos teikimo terminus, sakyčiau, darykime tai visomis priemonėmis, bet užsimerkti e, ir nematyti tos situacijos, kokia jį yra, tai tas pats, kas kalbėti nežinant apie tai, kas yra. Taigi ateikite pasižiūrėkite, aš parodysiu Jums, kad kiekvienoje byloje reikia specifinių priemonių. Atsiprašau, pirmininkė, ar mums ką tik pasakė, kad mes nežinome, ką kalbame? Turbūt visi šioje salėje žino, ką, apie ką mes kalbame, bet visi kalba apie skirtingus dalykus. Ir mes turime daryti viską, kas įmanoma, kad visi matytume visą vaizdą, o ne tik kalbėtume apie dalį vaizdo. O tai ir yra parlamentarų svarbiausia užduotis - išgirsti visas nuomonės ir spręsti, kas praktiškai ir politiškai teisinga daryti. Ta prasme, mes visi žinome, ką darome, bet tuo pat metu galime praleisti vieną ar kitą dalyką, kurio neturėtume praleisti. Toliau ponas Schneideran. Ich werde kurz auf Deutsch antworten. Es geht auch nochmal ähm, die Möglichkeit. Mes mąstome apie galimybę pasitelkti pagalbą ant Europos tyrimo orderį ir pagalvoti, ar yra kokiu nors uh, paspartinimo galimybių. Žinoma, yra atitinkamos būdinčios tarnybos numatytos, tačiau kita vertus reikalingi ir specializuoti teisėjai, kurie galėtų priimti sprendimus per trumpą laiką. Aš tiesiog negalėčiau iš karto pažadėti, kad Vokietija tokį pasiūlymą pripažintų be išlygų. Tačiau iš šio pasiūlymo reikėtų išgryninti nuostatą būtent, kad paslaugų teikėjas būtų įpareigotas, nesvarbu, kur laikomus duomenis pateikti prašančiai valstybei. Tie klausimai turėtų būti reguliuojami atskiroje direktyvoje, tačiau kita vertus galima būtų pagalvoti ir apie pagreitintą tyrimo orderio įgyvendinimą. Tai reiškia, kad pat reikėtų numatyti nuostatą dėl skubaus duomenų pateikimo. Penktoje dalyje yra sakoma, kad jeigu paslaugų teikėjas mano, kad gali būti pažeisto žmogaus teisės, tai jisai kreipiasi į prašančią valstybę narę, apie tai informuodamas ir kol kas nepateikia duomenų. Dėkuoju. Prieš paskutinis kalbės ponas Hartman. Ačiū pirmininkė. aš sutelkiau dėmesį į kibernetinius nusikaltimus, tačiau dirbdamas 12 metų šioje srityje norėčiau pripažinti, kad nesu kitų nusikalstamumo sričių ekspertas. Tačiau vis dėlto turėčiau pasakyti, kad tas uh, budėjimas e, visą parą, visus metus yra taikytinas ir e, kitiems nusikaltimams. Netgi jeigu aš iš savo patirimų galiu kalbėti apie kibernetinius nusikaltimus, galėčiau pasakyti, kad šitas ta karštoji visą parą veikianti linija yra labai svarbi E, atliekant ir kitus tyrimus, tačiau kita vertus tai reikalauja specializacijos teisėjams, taip pat ir prokurorams, kad būtų priimtas greitas ir tinkamiausias sprendimas, tačiau kita vertus e, apsaugant pagrindinės žmogaus teisės. O tai reiškia, kad veiksmų imtis galima tik tai laikantis galiojančių įstatymų. Ir būtent ta karštoji visą parą veikianti linija užtikrina visų tų aspektų įgyvendinimą ir patenkina ir policijos pareigūnų tyrimo poreikis ir taip pat e, gina pagrindinės žmogaus teises. Kielnas yra labai geras pavyzdys visai federacijai. Mes, pavyzdžiui, e, įsteigėme baudžiamųjų bylų kolegiją mūsų teisme ir taip pagreitiname teismų sprendimus. Tai yra veidrodinės procedūros. Yra procedūra, pagal kurią nusik... įvairios e, nusikalstamos veiklos, veikos ir kibernetiniai nusikaltimai yra susijęjami tarpusavyje ir tyriami vienos žemės lygmenių, o po to jau yra aiškinamasi, ar nėra tarptautinių sąsajų. Tada imamasi pagrindinių tyrimo žingsnių, prieš tiesiog nu, nukentėjęs pateikia e, e, skundą teismui. Taigi mes iš savo prigimties, kaip teisės saugos institucija, imamės tokių tyrimo veiksmų ir juos vykdomi pagal vidaus teisę, nebūtinai sutelkdami dėmesį į tarptautinę teisę. Kolega iš Belgijos ir aš pateikiau tik taip tokius reprezentatyvius pavyzdžius. Jie yra reprezentatyvus būtent mano veiklos ryčiai, būtent kovai su uh, internetiniu nusikalstamumu, kadangi mes čia turime omenyje specialią infrastruktūrą ir kitus dalykus. Prokurorai ir teisėjai, kurie nebūtinai dirba internetinių nusikaltimų tyrimo srityje, vis dėlto gavau informacijos, kad e, daug įrodomosios medžiagos gaunama ir iš elektroninių įrodymų. Ir dėl tų paslaugų teikėjų iniciatyvos arba savanoriškumo teikti duomenis. Iš tikrųjų, pateikiant tokį prašymą, susidurėme su kaštų problema praeitie, pavyzdžiui, Vokietijos teisėsaugos tinkle buvo numatytos nuostatos, kaip reikėtų elgtis su įžeidžiamais komentarais e, internetinėje erdvėje. Tačiau būtent šitos teisės nuostatų įgyvendinimas reiškia, kad reikia papildomų sąnaudų. Šiuo klausimu aš nelabai galėčiau išsameu komentuoti. Žinau, kad kolega Mitchell norėtų pateikti papildomos informacijos apie tai, kaip turėtume toliau veikti. Tačiau, ko gero, ir be šių klausimų Galbūt yra ir kitų galimybių, pavyzdžiui, pakeičiant tyrimų orderio įgyvendinimo modelį, galbūt šiek tiek pakeisti įrodymų rinkimo tvarką ir procedūras. Diskusijams e, peno turime pakankamai daug Negalime toliau leisės į detalės, kadangi vėluojame, turime pereiti prie kitos mūsų klausimų dalies. Dėkoju kolegoms, ekspertams už išsakytas mintis. Jeigu jūs grįždamas į Vokietiją vėl konstatuosite, kad trūksta teisėjų, jeigu sakėsite, kad reikia jų darbinti daugiau, tai mes jums visada pritarsime. Ačiū visiems, kas dalyvavo šioje diskusijoje ir dabar iš karto sklandžiai siūlau pereiti prie kitos temos. Įrodymų rinkimas pasitelkiant dabartinės teisės priemonės. Į, tačiau atsižvelgiant į pagrindinės teisės, proporcingumo ir duomenų apsaugos teisės aktus. Šioje dalyje kalbės profesorius Marko Bošniak iš uh, Europos žmogaus teisų teismo. Jisai kalbės vaizdo konferencijos metu, ją pradėsime šiek tiek vėliau. Kaip visada, pranešėjų numatė 10 minučių, tačiau jeigu jūs sutrumpsite savo pasisakymus, būsime labai, dėki, labai dėkingi. Taigi, nedelsdama ir suprasdama, kad jums teko pakankamai ilgai laukti, ne visiškai patogioje, jaukioje patalpoje Strasbūrė, suteikiu žodį profesoriui Bošniak iš Europos žmogaus teisų teismo, kuris hope... pakalbės apie elektroninių įrodymų pateikimą Tikiuosi, kad jisai klausėsi mūsų diskusijos ir gali iš karto pristatyti savo mintis. Ačiū, pana pirmininkė, tikiuosi, kad girdite mane ten Bruselėje. Jeigu taip, aš e, pradėsiu savo kalbą. Manęs buvo paprašyta peržvelgti Europos žmogaus teisų teismo praktiką susijusią su klausimais su Europos pateikimo ir saugojimo orderiais dėl elektroninių įrodymų. Aš esu Europos žmogaus teisų teismo teisėjas. Tačiau čia dabar kalbėsiu e, kaip e, privatus teisininkas. Kita vertus, e, sprendimai, kuriuos čia pristatysiu, atspindi Europos žmogaus teisų teismo jurisprudenciją. Jeigu pažvelgsime Europos žmogaus teisų konvenciją, matome, kad ten yra kelios nuostatos, kurios atrodo taikytinos siūlomiems priemonėms reglamentui. Būtent 8 straipsnis, 13 straipsnis ir 6 straipsniai. Ir kalbėdamas aš daugiausia dėmesio skirsiu 8 straipsnio nuostatoms kur kalbama apie konkrečius interesus - privatų gyvenimą, šeiminį gyvenimą, namus ir e, korespondenciją. Iš tų keturių interesų, aš manau, A privataus gyvenimo ir paskutinis e, D korespondencija e, yra tie interesai, kurie, kurios paveiktų siūloma prie, siūlomos priemonės bet kokia interferencija su konvencijos teisėmis nebūtinai reiškia jų pažeidimą. Pavyzdžiui, 8 straipsnio kontekste interferencija vis tiek atitinka konvenciją, jeigu jie vyksta pagal įstatymą, jeigu siekiama teisėto tikslo ir jeigu to yra būtina daryti, siekti demokratinėje visuomenėje. Aš daug laiko neskirsiu antrajam kriterijui, būtent teisėtam tikslui Mano nuomonė, šį kriteriją tenkina siūloma priemonė. Būtent yra pateiktas išsamus tikslų sąrašas. 8 straipsnio antroje dalyje konvencijos yra numatyta nusikaltimų prevencija, nacionalinis saugumas ir kitų teisų ir laisvė apsauga. Pirmasis ir trečiasis kriterijai atrodo labiau prieštaringi atsižvelgiant į siūlomas priemonės. Pirmiausia, pradėsiu nuo teisėtumo reikalavimo. Tam, kad ši sąlyga būtų taikytina, taikoma, e, įstatymas turi būti prieinamas, numatomas ir numatyti e, apsaugą nuo dirbtinio kišimosi. Numatomų priemonių kontekste e, svarbios nuorodo, nuostatos turi at, at, apimti apribojimus dėl taikomos priemonės prigimties, masto, antra turi būti orderio pagrindai, o po to e, institucijos turi būti kompetentingos leisti taikyti priemonės ar jas prižiūrėti ir po to nacionalinis įstatymas turi numatyti e, žalos atlyginimo priemonės. Kai kalbame apie teisėkumo reikalavimą, tai gali kilti klausimų, pagal kurį įstatymą tos priemonės turėtų būti taikoma, nes e, viena vertus, aišku, turime siūlomą reglamentą, tai yra sąjungos teisės ligmens teisės aktas, bet kyla klausimas, ar e, išduodančios valstybės narės teisė, ar vykdančios valstybės teisė turėtų būti taikoma, vertinant teisėtumo reikalavimą. Jeigu žiūrėsime į išduodančios valstybės teisę, tai aišku, kad šis aktas e, susijęs su tuo keliose vietose. Pavyzdžiui, kai kurie klausimai siūlomame akte nėra reguliuojami, taigi tikimasi, kad išleidžia, išduodanti institucija taikys vidaus įstatymų nuostatas. Gali būti problemų susijusių su tuo, kalbant apie prieinamumą ar gyvendintinumą išduodančioje valstybėje, valstybėje galima tikėtis, kad daugiam, daug, daugliui adresatų įstatymas bus užsienio kalba e, ir bus susijęs su užsienio teisinė sistema. Dėl prieinamumo ir gyvenintinumo tai ši problema pasunkėja dėl to, kad nėra dvigubo nusikalstamumo reikalavimo siūlomame reglamente ir nėra E, pažeidimų ar nusikalstamų veikų sąrašo, o tai skiriasi nuo kitų ES priemonių, kaip pavyzdžiui, arešto orderis. Be to, yra sąlygos, kad turi egzistuoti atitinkamos priemonės įgyvenančioje valstybėje. Kitaip sakant, taikyti tam tikrą priemonę galima nurodyti, bet ji gali neegzistuoti įgyvenančioje valstybėje narėje. Žinoma, visi gali žinoti šalies vidaus teisę, bet įdomu, ar visi gali žinoti kiekvienos ES valstybės narės teisę. Kai dėl vykdančios valstybės narės teisės atrodo, kad e, ji nėra svarbi pagal siūlomą reglamentą. Konvencijos prasme tai gali sukurti problemą, nes susitrančios šalis pasirašysios žmogaus teisų konvenciją, įskaitant 28 valstybės nares, yra atsakingos už žmogaus teisų apsaugą teritorijoje, kuri patenka jų jurisdikcija. Jos turi taikyti reguliavimo sistemą atitinkamą ir garantuoti teisinę ar teisminę apsaugą tam tikrais atvejais. Europos žmogaus teisų teismas yra susidūręs su tarpusavio pripažinimo klausimais ES teisės kontekste. Jie išsaugoja vienodos apsaugos prezumciją, bet jeigu gyvenančios valstybės institucijos susidurs su skundu, kad e, teisų apsauga nėra pakankama ir to negali E, ištaisyti ES teisę, jie negali atsisakyti e, tirti skundą tuo pagrindu, kad taikoma ES teisė. Tai aiškiai buvo pademonstruota byloje Avatinš prieš Latviją ir kitais konkrečiais atvejais. Jums pateiktas pasiūlymas sukuria gana unikalią situaciją Europos žmogaus teisų teismo praktikos prasme. Būtent interferencijos pagal 8 straipsnį niekaip neįtraukia gyvenančios valstybės valdžios institucijų. Įdomu, ar tai atitinka Europos žmogaus teisų konvenciją, nes gali būti teisėtų lūkesčių, kad gyvenančios valstybės teisė būtų taikoma kiekvienu, kiekvienoje situacijoje ir tai savo ruoštų paveiktų teisėtumo vertinimą. Jeigu pažvelgsime į siūlomą reglamentą ir bandytume įvertinti jį teisėtumo reikalavimo prasme ir pažiūrėti, ar jo nuostatos numato adekvačias ir tinkamas garantijas dėl piknaudžiavimo žmogaus teisų teismo praktikos prasme galime pamatyti iš tai, ką. Pirmasis klausimas yra, ar numatomos priemonės turinys yra pakankamai apibrieštas. Aš asmeniškai nesu kai kurių technologijos klausimų ekspertas, bet atrodo kartais sunku skirti, ar konkreti priemonė ar konkretus žingsnis susijęs yra su patekimo duomenimis, labirento duomenimis ar panašiai. Pavyzdžiui, jeigu pažvelgsime į situaciją, kuri buvo tyrima Benedijoje prieš Sloveniją byloje, kurią minėjo vienas iš anksčiau kalbėjusių, gali būti, kad tai nėra visiškai aišku. Be to, Pasiūlyme neminimas taikomas priemonės e, laikotarpis, patvirtinimo procesas nėra labai aiškiai apibrieštas, nėra nuostatų dėl leidimų ir gyvendinimų išduoti e, priemonės taikyti priežiūros, yra e, ribotos nuostatos dėl teisės išieškoti patirtą žalą. Trumpai Aš norėčiau pakalbėti apie būtinumą demokratinėje visuomenėje, e, apie šį kriterijų pakalbėti. Pagal šį kriterijų turi būti prieinama mažiau e, įsikišanti priemonė, proporcingumas, taip pat yra svarbus kriterijus. Žvelgiant į šį pasiūlymą, aš sustočiau prie nusikaltimo rimtumo. Europos pateikimo orderis, ko gero, būtų prieinamas visiems baudžiamosiams veikoms, kurios e, taikoma sankcija daugiausia bent jau trys metai arešto. Europos e, saugojimo orderis visiems e, nusikalstamos veikoms nereikia įrodyti ir nusikaltimas įrodytas, jokių ribų dėl tolesnio taip gautų domenų naudojimo. Tokia prasme, aš manau, kad šis pateiktas pasiūlymas reikalauja dar apie jį pagalvoti detaliau. Na ir aišku, aš mielai atsakysiu į jūsų tolesnius klausimus. Labai ačiū. Thank you very much, Professor Božnak. I... Ačiū profesoriui Bosnekui. Dabar iš karto suteiksiu žodį mūsų kitam pranešėjui. Tai ponas Dėringas. Jis yra baudžiamosios teisės ir baudžiamosios teisinos tyrimų programos vadovas iš pagrindinių teisų agentūros. Žodis jums. Ačiū pirmininkė. Jau labai daug kas buvo išsakyta gerbiamų ekspertų. Turbūt man nereikia uh, visko kartoti, norėčiau tik tai priminti visiems dalyviam, kad e, iš pat pradžių ponas Bežo labai aiškiai pasakė, kad e, salėje tvyro du pagrindiniai klausimai. Pirmas suverenumas ir teisinė apsauga. Ir remiantis tuo, ką ką tik tai pasakė profesorius Bošnakas, dar yra aišku, ką reiškia suverenumas. Tai reiškia, kad ŽTK susitarančioje šalis yra atsakinga užtikrinti, kad jos teritorija būtų užtikrinama žmogaus teisės. Uh, Ir e, klausimas yra toks, ar vykdančio valstybė narė e, gali išlaikyti atitinkamą priežiūros lygmenį. Ir kitas klausimas yra e, teisminė peržiūra. Aišku, čia yra tam tikrų spragų, kurias galima būtų užpildyti, kai kurias jau paminėsiu, bet visko nekartosiu. Uh, E, ką ypač minėjo panas Biozė, Šneitardas, panas Mičelas, aš e, labai netgi sutinku su to, ką jie sakė. Tokia situacija yra tam tikra rizika, kad bus pražiūrėtos kai kurios problemos ir norėčiau atkreipti dėmesį kai kurios galbūt ne pačius esmingiausius klausimus, bet visgi tai yra susijęs su žmogaus teisų aspektais. Pradėsiu nuo antro straipsnio. Uh, Antros straipsnio 15 daly kalbama apie skubius atvejus. Klausimas toks, ar a, e, tai, kada apibriežtai apsi, apsiribojama grėsmė gyvybei ar a, e, fiziniam a, e, vien, vien, vientisumui, ar, ar to yra pakanka, ar, ar tarkim, rumo pažeidimas, ar. A, Bet apimtinas e, yra tik tai grėsmė gyvybė, o kaip bus, pavyzdžiui, jeigu du asmenys ketina vieną asmenį pagrobti, kad e, išprievartautų pinigus, tai galbūt čia e, gyvybei ar pačiam asmeniui grėsmės ne, nekyla, arba tarkim, jeigu yra fizinis išnaudojimas, tarkim, vaikų pornografijos atveju, tai turbūt vaiko gyvybei čia irgi nekyla grėsmė. Tai atrodytų, kyla klausimas, kas yra tas skubus atvejus. Pagal apibriežti antros straipsnio 15 dalį apibriežtis per siūrą atrodo. Uh, Ir e, jeigu tas, ta veika tiesiogiai pažeidžia žmogaus orumą pagal pirmą straipsnį, kaip e, patiksilina paskesni straipsniai e, nuo antro iki septinto hartyje. Ir trumpai dėl penkto straipsnio. Ten kalbama apie veikas, kada galima išduoti patikimo orderį. Penkto straipsnio ketvirtojo dalyje apibrėžiamos veikos E, dėl, dėl kurių galima išduoti pateikimo orderį. Tai jeigu tai yra e, ypač sunkus nusikaltimai ir ketvirt tos dalies A punkte, kalbant apie proporcinumą, nu, nu, nurodytas maksimalus laiko atimimo, e, atsiprašau, laisvės atimo terminas. Uh, Ir atrodytų, kad e, tas nusikaltimas turi būti pakankamai sunkus, jeigu e, išduodančioje valstybėje narį už tokį nusikaltimą baudžiama e, bent trijų metų laisvės atmimo pagal 9 straipsnį sankcijų direktyvą 25 šalis, kurios laikėsi val, valstybės narės, kurios laikėsi tos direktyvos, turi taikyti sankcijas asmenų atžvilgių daugelį valstybių narių. Už tos nusikaltimus yra uh, numatyta maksimali penkerių metų laisvės e, atėmimo bausmė. Pavyzdžiui, Ispanija nuo 2 iki 5 metų yra, o Luksemburgė už lygiai tokį patį nusikaltimą galima uh, bausti nuo 8 dienų iki 1 metų laisvės atėmimo bausė. O če Čekijoje lai laisvė gali būti atėmama ne ilgiau kaip 6 mėnesiam. Ir kas yra sunkus nusikaltimas viena valstybė valstybėje narėje, kitoje nė, nėra sunkus nusikaltimas. Ir e, kaip būtų galima geriau apibriežti sunkius nusikaltimus, galbūt reikėtų pasinaudoti trečiuoju straipsniu iš Europolo reglamento, kur kalbam apie susitikimus, tai yra ten ilgas nusikaltimų e, sąrašas šito reglamento priedė. Be penkto straipsnio e, ketvi, ketvirt b punkto. Kalbam apie sunkius nusikaltimus įvykdytus informacinių sistemų pagalba, kai yra pažydimai susiję su internetiniais mokėjimais, vaikų pornografija, išpoliais prieš informacinės sistemas. E, ką reikėtų dar išyti iš tą sąrašą, tai yra internetiniai neapykantos nusikaltimai pagal 2008 metų e, tarybos sprendimus dėl, dėl kovos būdžiamosios teisės priemonėms su vairiais nusikaltimais valstybės narės e, gali e, tirti viešus įžeidimus nukritus prieš asmenis ar, ar jų grupės, kai tai yra daroma dėl, dėl rasės, religijos ir taip toliau. Pagrindų sprendimo antram straipsnė yra numatyta, kad valstybės narės jums reikiamų priemonių, kad užtikrintų, kad jų e, jurisdikcija būtų taikoma tiems atvejams kai toks elgesys vykdomas informacinių sistemų pagalba. Dėje internetinė ne, ne, neapykanta kelia visiems nerimą ir iš tiesų reikia turėti reik, reikiamos į, į, įrangos. Toliau, 14 straipsnis. Uh, Gal pirmiausia, bendra pastaba, kai pasiūlyme kalbam apie pagrindinės teisės, tai atrodo, kad tai tarsi apriboja institucijų veiksmus. Taigi pasiūlymas yra pagristas tradiciniu požiūriu į baudžiamąją teisėmą, kai valstybė imasi veiksmų prieš atsakovą ir tai yra ribojančios priemonės, įtarimųjų atžvilgių ar asmenų teisų atžvilgių, tai apibrėžiama konkrečiom priemonėm. Uh, Ir e, ko, kas nefigūruoja šiam modelį, tai auka. Ir e, tokia teisena buvo nesenai užginčita, formuojasi ryškė nauja paradigma. Ir čia turbūt esmė yra tokia, kad e, sunkus nusikaltimai pažeidžia asmenų, tai yra aukų žmogaus teisės. Uh, Ir iš tiesų sunkus nusikaltimai yra susijęs su valstybė, nes e, pažeidžiamos e, žmogaus teisės ir todėl aukos turi teisę į baudžiamą e, teisiną kaip veiksminga teisės gynimo priemonė. Ir tiesą sakant, tai vienintelė galima teisės gynimo priemonė, nes nėra kitų priemonių, kur būtų galima pasakyti, kad pažeidėjas vykdė tai, kas yra neteisinga ir pažeidė žmogaus teisės aukos ir vykdant persikiojimą turi būti galimybė identifikuoti tos, kas įvykdė veiką. Ir e, Strasbūro e, teisme byloje Mm, prieš e, Suomiją, na, būtų galima sakyti, yra tinkamas pavyzdys. Svarbu, kad valdžios institucijos turėtų priemonės, kad galėtų identifikuoti, e, nubausti ir pritaikyti bausmes e, kaltiesiams. Ir todėl nurodymai turi atitikti praktinio efektyvumo reikalavimą. Tai išplaukia iš pagrindinių aukų teisų, kai jos yra nukentėjusios nuo sunkių nusikaltimų. Ir čia galiu kalbėti apie pasiūlymo 14 straipsnį. Svarbus pasiūlymo elementas yra tai, kad e, valdžios institucija turi pripažinti e, orderį, bet e, čia yra tarsi prie, prieštaringo žinios. 14 straipsnio antram daly yra pasakyta, kad vykdanti institucija pripažįsta orderį be papildomų formalumų, kita vertus toje pačioje dalyje yra pasakyta, kad vykdančiai institucija priims sprendimą pripažinti orderį, netidėliodama ir nevėliau kaip per penkias darbo dienas. Uh, po to, kai gauna tokį orderį. Ir čia kyla klausimas, kas adresatas, kai vykdančioji valdžios institucija priima sprendimą pripažinti orderį. Vienintelis atsakymas, kad tai adresuota paslaugų tiekėjui. E, tačiau e, vykdančiosios valdžios institucijos e, sprendimas yra priimamas ir pagal 14 straipsnio trečią dalį ir adresatas turi e, paklusti reikalingom prievaliom. Ir iš tiesų kalbam apie du etapus, tačiau kalbant apie orderio pripažinimą, tai, tai e, adresatas turi laikytis reikalavimų pagal reglamentą ir visa tai yra susijęs su vienu sprendimu, bet kokiu atveju sprendimas privalomas ir tai turi įtakos adresato laisvė užsiimti veiklą pagal Hartijos 16 straipsnį. Pagal 47 Hartijos straipsnį adresatas turi turėti tinkamas teisės gynimo priemonės, tokio sprendimo atžvilgių pasiūlymai yra sakoma, kad adresatas gali pasipriešinti orderio vykdymui tam tikrais pagrindais, irgi tai atrodo, kad vykdančia valdžios institucija E, turi nagrinėti paslaugos teikėjo prieštaravimą. Tačiau iš tiesų tai netitinka reikalavimo, kad būtų veiksmingos e, priemonės pagal Hartijos 47 straipsnį. Valstybių narių institucijos vykdamos reglamentą turi vadovautis ES teisė. Tai reiškia, Hartija taikoma, tai reiškia, kad kiekviena valdžios institucija turi veikti uh, uh, uh, taip, jeigu tai paveikia na, atitinkamos mens laisvę užsiimti mm, verslu, tai reiškia, kad turi valdžios institucija laikytis 47 hartijos straipsnio ir užtikrinti visas teisės, kurios yra numatytos ten. Iš tiesų yra tam tikra paralelė tarp orderių išduotų išduodančios valdžios institucijos ir, ir sprendimų priimtų vykdančios institucijos pri, <clears throat> pripažinti šitos orderius. Dabar man reikia apsispręsti, ką išmesti iš pasisakymų. The recognition of the order by the... Vykdančios institucijos orderio pripažinimas turi atsižvelgti į tai, ar yra pagrindai numatyti pagal ketvirtą e, ir penktą dalis iš keturioliktos straipsnių. Ir čia ilga, ilgas sąrašas, ar orderis tinkamai išduotas, validuotas išduodančios institucijos, ar orderis išduotas už veiką numatytą penktam straipsnį. Ir e, turbūt e, suprantate, kad jeigu netikslus kriterijus, tai vykdanti valdžios institucija turi apsvarstyti visus tos reikalavimus ir tada apsispręsti, ar gali pripažinti atitinkamą orderį. Na, e, tai turbūt liečia abipusio pripažinimo ir pasitikėjimo principus, o tai yra esminės sudėdamosios dalis, kalbant apie tyrimo efektyvumą tarp valstybinėse situacijose. Pagrindimas paties pasiūlymo remiasi tuo, kad bus didžiulės naudos efektyvumo ir veiksmingumo prasme aš išvelgiu tam tikrą dilemą, kadangi kuo, uh, uh, kuo daugiau kas praleista pas, pas, uh, pasiūlyme uh, praleista, kalbant apie teisinį pagrindą. Tai, tai iš tiesų tuo, tuo daugiau efektyvumo ir laiko bus prarasta. And, uh, I... Ačiū. Dabar kitas mūsų pranešėjas Jock McNamee iš Edry. Ačiū. Ačiū, kad pakvietėte į šitą labai garbingą renginį. Ir aš kalbėsiu, ko gero, mažiau negu buvau numatęs reikėtų padėkoti komitetui už tą labai svarbų darbą, e, užtikrinant teisės aktų viršenybę ES ir valstybių e, mastu. E, iš 28 valstybių tik tai daugiau negu pusė pasakė, kad jos yra patenkintos teisinio reguliavimo padėtis valstybėse narėse ir tai verčia mus suabejoti ir pagalvoti apie tai, kaip sustiprinti tą būsimą pasitikėjimą. Norėčiau pakomentuoti šitą pasiūlymą keliais sakiniais. Ir ar yra kokiu nors alternatyvių galimybių e, sąrašas Svarbiausia, kad valstybės narys užtikrintų pusiausvyrą, rengdamos, kaupdamos duomenys ir dalindamasis jais. Prieš mėnesį teisme buvo keltas klausimas apie teisinį nuspėjamumą. Tačiau kalbant apie esminius pakeitimus reikia pasakyti, kad taisyklės pasikeis iš esmės, jeigu teisės aktai vienoje iš valstybių narių bus pasikeitos, pasikeitos nuostatos dėl baudžiamumo. Dabartinis e, abipusio pripažinimo procesas yra pakankamai nepaslankus ir tai reiškia, kad takoskira yra per didelė ir Europos komisija pareigė, parengė tarybai labai išsame pažangos ataskaitą, pateikė pasiūlymus, kaip pagerinti abipusios teisinės pagalbos sistemos veikimą. Jungtinės Amerikos valstybės pradėjo įgyvendinti programą, kuria taip pat yra sekiama, siekiama išsiaiškinti, kokie kliuviniai iškyla teikiant abipusę teisinę pagalbą. 2014 metais ES priėmė tyrimo orderį ir tuo metu taip pat galvoja jau apie skaitmenius duomenis, apie pagrindinius principus ir taip pat galvojo apie tarptautinį bendradarbiavimą. Po to, po dviejų metų mes suvokėme, kad egzistuoja skaitmenis pasaulis ir ko gero primiršome pagrindinius e, principus. O tai reiškia, kad e, teisėjai saugos institucijos teismai taip pat turėjo e, būti įtraukti į sistemą ir taip pat reikia atsižvelgti nacionalinio saugumo interesus, ypač e, e, orderį išduodančioje valstybėje ir gaunančioje arba vykdymo valstybėje. Ir žinoma, siekiant, kad nebūtų užkistas kelias ir tyrimui nacionaliniu lygmeniu. O dabar paslaugų teikėjas pagal šitą pasiūlymą gali negalėti e, apginti pagrindinių teisių, jis gali nežinoti, kad e, galima apskūsti šitą orderį, jis gali tai padaryti tik tuo atveju, jeigu pagrindinės teisės ES mastu galimai gali būti pažeidžiamos galimai turi būti pažeistos ir tai turi būti pagrįsta. Taigi, ar orderio išdavėjas turi iš karto pagryžti informaciją apie galimą tų teisių pažeidimą. Tačiau kaip ta galimybė yra e, įvertinima, sunkiai yra išdėstoma tuose keliuose orderio puslapiuose ir todėl labai sunku paprieštarauti šito orderio turiniui. Jeigu paslaugų teikėjas įgyvendina orderį, viskas tvarkoje, o jeigu ne, jis gali susilaukti sankcijų. Kita vertus labai svarbu numatyti paslaugų teikėjų ir paskatas. Telekom Pro Musica byloje anuo metu taip pat buvo kalbama apie tai, kad valstybė narė turėjo užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp įvairių teisių užtikrinimo. Taigi valstybė narė negali automatiškai patenkinti tyrimo orderio reikalavimų, e, orderio pateikto iš trečiosios valstybės, tačiau kita vertus vykdančioji valstybė turėtų e, galvoti, kad yra veikiama gerama, e, gera valia trečioje šalyje ir kad e, e, nėra kaip nors nėra blogos valios. Taigi gaunančioji valstybė e, nepateikdama apie gautą orderį asmeniui, taip pat turi nepažeisti to asmens e, pagrindinių teisių. Būtent šioje srityje nėra pakankamos pusiausviros. Sofija Infeld kalbėjo apie duomenų pobūdį ir metaduomenų rinkimas ir perdavimas gali būti e, laikomas pažeidimu, pažeidimu ypač kai yra pateikiami ir šitų pakeitimus tų duomenų uh, turinys. Ir čia kyla pavojus, kad gali būti pažeista internetinės e, konvencijos teisė. Kitas dalykas - metaduomenys, kurie susiję su turiniu. Čia šioje srityje taip pat nėra pakankamai teisinio aiškumo. Kitas dėl to, ką pasirinkti. Šiuo atveju yra pasirinktas uh, reglamentas, tai pakankamai įdomu. Mitchell klausė, ar tai yra daudinga, ar praktiškai įgyvendinama, tačiau reikėtų prisiminti, kad ES teisingumo teismas nagrinėjo atitinkamą bylą ir taip pat buvo atmestas ir ES reglamento siūlymas dėl žmo, e, keleivių įrašų reglamento. Jeigu šitas reglamentas yra siūlomas ir bus priimtas ir gyvendinamas ir jeigu ES teisingumo teismas tas, tą patį pasakys, kaip ir apie duomenų laikymą, tai e, iš tikrųjų nėra mm, mm, garantijos, kad teismas ne pas, priims sprendimą dėl to, kad šitas reglamentas yra neteisėtas. Todėl jau nekarta buvo minėtas Dirty Harry pavyzdys ir taip pat buvo kreipiamas dėmesys į pagrindinių žmogaus teisų hartijos nuostatą, o tai reiškia, kad šitą pasiūlymą reikėtų permastyti ir taip pat reikėtų pasimokyti aš Europos tyrimų orderio patirties, taip pat reikėtų numatyti pakankamai saugiklių numatant e, įvairius kitus variantus. E, taip pat reikia numatyti nebūtinai pačias griežčiausias saugiklių priemonės. Be to, Europos taryboje taip pat vyksta lygiaverčios ir mm, lygiaverčios diskusijos dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais konvencijos iš tikrųjų kyla pakankamai daug abejonių ir e, laukime jūsų komentarų ir tikimės sėkmingo bendradarbiavimo ateityje. Ačiū. Tikiuosi, kad visos suinteresuotos šalys nori tokio teisės akto, kuris galios ilgą laiką ir nebus atšauktas teisingumo teisme. Iš tikrųjų buvo labai įdomu klausytis teismo atstovo profesoriaus Bošnieko. Dabar kalbės Vojček Vieverovski iš Europos duomenų apsaugos agentūros. Kalbėkite galbūt nelgiau kaip 10 minučių. Ačiū, bandysiu kalbėti trumpiau, nes daugelis dalykų jau pakeitė, pasakyta kitų. Pone pirmininkė, gerbiami nariai, svečiai, ekspertai, pirmiausia, noriu padėkoti Jums už kvietimą į šį klausimą ir už galimybę pristatyti Europos duomenų apsaugos priežiūros e, nuomonę. Ši įstaiga atsakinga už duomenų apsaugą Europos institucijose, bet dirba ir su duomenų apsaugos institucijomis, su, su, e, Europos duomenų apsaugos valdyboje ir kitose organizacijoje. Taip pat, skaitant Europos tarybos konsultacinę komisiją. Kalbant apie tos elektroninius įrodymus, turime pasakyti, kad mes visiškai suprantame, kad šiandien gyventi pasaulyje, kuris kasdien nuolat keičiasi dėl naujų technologijų, mes labai mielai jas naudojame, bet tuo pat metu turime suprasti, kad nusikalstama veikla taip pat pasinaudoja naujais keliais, kuriuos atveria technologijos. Ir e, e, įrodymai apie nusikalstamą veiklą dažnai yra elektroniniai Iš tikrųjų sunku šiandien e, įsivaizduoti baudžiamą į tyrimą, kuris neturėtų kažkokių elektroninių įrodymų. Kompetentingos e, institucijos susiduria su sunkumais laiku gaunant tokius įrodymus. Todėl mes suprantame, kodėl pristatyta, kaip, ką sakė ponas Kerkovs, bet turiu pasakyti, kad esu nustebę, kad kad jis nesupranta, kad mes nenorime nieko atimti iš institucijų rankų. Žinoma, mes norime, kad jie naudoti lazerius, o ne žirklės. Bet tie lazeriai turi būti tiekiami tų, kurių, ką, ką mes pažįstame ir žinoma, kam jie sukurti. Aš norėjau visgi pasakyti, kad Europos domenų apsaugos priežiūros institucija supranta ir remia tikslą užtikrinti veiksmingas priemonės teisės saugos ir institucijoms kovai su nusikaltimais. Klausimas yra, ar tai turi būti naujos priemonės, ar tos priemonės, kurios sukurtos 14 metais ir kurios dar nėra įvertintos, ar jos yra pakankamai veiksmingos. Ir ar galbūt jas galima pagerinti. E, be to, galutinis tikslas e, greičiau gauti įrodys tarpvalstybiniu mastu ir yra viena iš pradinių nuostatų ir e, nesukelia konflikto su domino apsaugos sistema. Nereikia čia matyti opozicijos tarp domino apsaugos viena, viena vertus ir galimybės gauti elektroninius įrodymus kita vertus. Nors įmonės e, reglamentas numatyti naujas sąlygas gauti e, elektroninius įrodymus, nieko naujo iš tikrųjų nėra dėl prieigos teisų. Kas yra nauja šiame pasiūlyme, yra tarp valstybinė dimensija. Tai yra tas faktas, kad A šalies teisminė institucija nori gauti elektroninius duomenis e, be šalyje, be nevykdžius viso proceso be šalyje. Mums atrodo labai svarbu išsiaiškinti šį teisinį tekstą ir aiškiai parodyti, kad tai nėra visiškai naujos taisyklės, bet yra naujų sąlygų. Kad nesustiprintas būtų supratimas, kad šis teisės aktas e, kaž, siūlo kažką naujo ir nutolsta nuo esamų principų ypač duomenų apsaugos direktyvos direktyva teisės saugos institucijams, kuri buvo patvirtinta parlamente 16 metais ir e, dėgiama yra dabar. Aš žinau, kad gali būti abejonių dėl įgyvendinimo, e, bet ES turi priemonių patikrinti, kaip šalis sprendžia šios dalykus. Labai svarbu, kad e, atitinkamos sistemos nuoseklumas, e, o tą sudaro GDPR ir įgyvendinimo direktyva, tas, tas turi būti išsaugota. Tačiau jeigu siūlomas teisės aktas e, suvokiamas kaip naujų sąlygų įvedimas, tos naujos sąlygos gali turėti svarbios reikšmės duomenų apsaugai ir kitoms parinėms teisėms ir laisvėms. Mes manome, kad taip ir yra su šio pasiūlymu. Ir todėl mes esame pasirengę e, rekomenduoti konkrečios korekcijas, kad būtų galima sumažinti nenumatytą žalą e, teisėms ir laisvėms. Todėl aš džiaugiausi profesoriaus Bošnek pasisakymų, nes Europos žmogaus teisų teismo praktika yra tas pagrindas, kuriuo remiantis domino apsaugos institucijos svarsto tokio reglamento būtinumą. Ir kas yra dar svarbiau, e, apie žalos atlyginimo galimybę ir nepriklausomą priežiūrą. Domenų apsaugos institucijos Europos e, duomenų apsaugos valdybos e, rėmose pateikė nuomonę, nuomonę, mūsų rekomendacija bus lydės šią nuomonę. Noriu išplėsti savo pasisakymo mastą ir pažvelgti į platesnį vaizdą elektroninių įrodymų srityje. Kaip žinote, diskusijose dėl papildomo Budapešto konvencijos protokolo vyksta Europos taryboje šiuo metu ir <clears throat> jos yra susijusios su susitariančių šalių institucijų galimybę tiesiogiai bendradarbiauti su kitų jurisdikcijų paslaugų teikėjais. Mes atidžiai seksime šias diskusijas e, ir tai reikėtų derinant visą tai su šią diskusiją. Komisija taip pat numato pradėti darybas dėl ateities sustarimo, dėl uh, galimybės gauti elektroninius įrodymus su jungtinėmis valstybėmis. Bet, aišku, šitas pasiūlymas yra ne, skirtas ne tam. Ir jeigu jau turime, tai gauname priemonės pasiekti duomenis JAV, tai turime pasakyti, kad tai, kas svarstama šioje salėje, bus pirmas žingsnis to, kas bus daroma vėliau. Aš galvoju, apie šį pasiūlymą, manydamas, kad reikia galvoti svarbiausia apie ateitį. Ir mes suprantame, kad ši diskusija vyks ateinančius keletą metų. Todėl <clears throat> labai svarbu yra suprasti, kad galutinis tekstas ir jo konkrečios sąlygos turėtų gerbti pagrindinės teisės ir laisvės ir nenukrypti nuo esamos apsaugos sistemos. Norėčiau paminėti dar vieną teisės aktą, kuris yra susijęs su šiuo ir jo nereikia pamiršti. Europos duomenų apsaugos institucijos rekomendacijos e, bus lydimos pasiūlymo dėl kovos su terorizmo propaganda internete, nes čia yra daug panašumų kai kalbama apie elektroninius įrodymus, tai čia nematome jokių neišsprendžiamų problemų su domenų apsaugos e, sistema. Ir įmanoma čia rasti kompromisą. Baigdamas noriu pasakyti, kad kadangi iššūkiai kylantis ES yra dideli ir svarbus, e, kai kalbam apie baudžiamuosius nusižengimus, ir e, žvelgiant realiai užtruks kažkiek laiko, kol suprasime, kokį poveikį daro reglamentas kaip šis. Reikia visgi pasakyti, kad atitiktis dabartiniai duomenų apsaugos sistemai turi būti išsaugota ir be koks e, įsivaizdavimas, kad nuo tos sistemos galime nukrypti, reikia, būt, turi būti vengiamas. Ačiū uždėmesi ir mielai atsakysiu jūsų klausimus. Labai ačiū šį pranešimą. Ir e, žinoma, e, nemažai kas kartojasi diskusijų metu, bet iš tiesų įdomu, kai jūs e, kalbate apie tai, kas buvo paminėta ir įvairiose diskusijų grupėse, kai kalbėjome apie stambiosios rinkos dalyvius, kad didėjai duomenys yra, yra JAF ir jeigu problema būtent ta, jeigu teisingai supratau, tai galbūt reikėtų pagalvoti apie tik, tiks, tikslinę priemonę, o neversti visus tai daryti. Na kągi, priejom prie šitos grupės pranešimų pabaigos ir dabar su džiaugsmu norėčiau pristatyti kitą pranešėją, ponę Brune, iš Prancūzijos informatikos. Ir... Labai ačiū Jums už kvietimą <laughs> dalyvauti šią diskusiją. Aš bandysiu kalbėti trumpai, nes daug ką jau pasakė anksčiau kalbėjusėte šį rudenį mes egzaminuoja komisijos pasiūlymą ir patikėme savo poziciją dėl dviejų komisijos tekstų. Aš esu pranešėja šiais klausimais ir noriu pristatyti tą nuomonę. Visų pirma, noriu pristatyti jums keturias bendras pastabas suformuoluotas ir po to detaliau panalizuoti pačią procedūrą ir tas garantijos, kurių mums atrodo trūksta pagal šį reglamento pasiūlymą dėl bendrų pastangų, pastabų ir bazinės e, teisinio pagrindo Europos e, duomenų apsaugos komitetas mano, kad neįtraukia antrosios šalies institucijoje. Antra pastaba. Duomenų apsauga yra susijęti su naujos priemonės būtinybė, apie tai buvo kalbėta šiandien. Mūsų komitetas egzam, tyrinėjo šios priemonės būtinumą, kalbant apie baudžiamasias bylas ir nematome elementų, kam reikėtų naujo instrumento nes galima panaudoti Europos tyrimo orderį. Galima būtų pateikti alternatyvų pasiūlymų, kaip pagerinti tas priemonės. Mes taip pat analizavome ir pasakmes garantijų e, apsaugant atitinkamos menų duomenis. Kadangi nėra dvigubo nusikalstamumo ar kriminalizavimo nuostatos pasiūlyme, mes manome, kad baudžiamojame procese numatytos tam tikros e, garantijos ir e, užtikrinimas ir duomenų, atitinkamų asmenų duomenų apsauga. Mes manome, kad čia e, reikia ir čia to pačiu apsaugų. Ir pas, pagaliau dėl būtinumo šią priemonę siūlyti mes galvojame apie pasakmę, kuomet e, dialoge tuome su teisėsauga bendra, e, dalyvauja privati įstaiga. E, ji turi taip pat gerbti pagrindinės teisės ir garantuoti, kad pagrindinės teisės ir teisų apsauga būtų užtikrinta. Mums atrodo, kad ši misija privačioms įmonėms gali būti neproporcinga palyginti su teisėsaugos institucijomis. Todėl mes rekomenduojame e, duomenų apsaugos e, institucijos dalyvauti procese kaip trečia nepriklausoma šalis iš duomenų apsaugos pusės, kad būtų užtikrinamos visos garantijos duomenų apsaugos prasme. Trečia bendra pastaba susijusi su to, ką minėjau, tai garantijų taikyti, taiky, taikymas Europos mastu ar pagal duomenų apsaugos direktyvą ir jos 39 straipsnį dėl duomenų perdavimo ir dialogo tarp kompetitingų institucijų ir privačių e, subjektų Tai turi, būti, turi vykti, tai tu, tu, ši nuostata turi būti taikoma ir šioje situacijoje. Mes nesame tikri, kad būtent taip ir būtų čia, kai kalbama apie domenų perdavimą. Ir taip pat e, turi būti taikomas ir domenų apsaugos reglamento 48 straipsnis kai kalbama apie duomenų perdavimą išorės ne ES institucijoms. Ir paskutinė pastaba, kurį suformulavo duomenų apsaugos komitetas, yra susijusių dalykų, kurie reiškia pasitikslinti būtent dėl to veidrodinių nuostatų palyginti su kitais, kitomis priemonėmis. Kai kalbama apie įmonės, kurios kartais yra susijusios su e, duomenų rinkimu ir jos turi tam tikrų prievalių duomenų apsaugos srityje ir jos turi užtikrinti, kad e, būtų laikomas visų taikytinų e, teisų garantijų. Taip pat e, e nuostatos pagal domenų apsaugos reglamentą ir šį reglamentą nėra tas pats, neturi tos pačios reikšmės e, privatiems subjektams, privačiams įmonėms. kalbam apie skirtingas duomenų kategorijos ir mes patikėme tam tikrų pastabų dėl to, kad reikia vadovautis Europos praktika, kai kyla abejonių dėl priešingų interpretacijų. Mm kad tai yra, gali atsirasti žemesnio ligmens duomenų apsauga, negu dabar reikalaujama. Na ir pagaliau paskutinė pastaba yra susijusi su pačiamis procedūromis. Yra įvairūs tų procedūrų etapai. Ir čia mes norėtume papildomų garantijų. Visų pirma, dėl ribos, kurie yra gana žema arba dėl to, kad trūksta baudžiamosios teisės suderinimo ES šalyse. Ir e, atrodo, kad pakanka vienais atvejais e, baudžiama nusikaltimo, kitais atvejais reikia e, minimaliai trijų metų baudžiamosios sankcijos. Na ir pagaliau numatytas gana trumpas laikas pateikti tuos duomenys kai kuriuose situacijose, tai gali būti nepakankama. Ir tuomet, kai reikia pateikti duomenys skubiai, gali būti, kad papildoma informacija gali būti pateikta vėliau. kuomet reikalinga skubę procedūrą taikyti. Na ir dėl garantijų reikėtų jas patikslinti, kad nebūtų piktnaudžiavimo atveju, ypač turint galvoje procedūras ir duomenų pateikimą, reikia užtikrinti, kad duomenys būtų užšaldyti. O orderis būtų panaikintas, tai procedūra yra baigta. Saugojimo orderiai neturėtų numatyti begalinio duomenų saugojimo laikotarpio. Ir paskutinė pastaba, galbūt svarbiausia yra susijusi su procedūromis, kurios e, prieštarauja orderio pateikimui. 14 straipsnis. Tai yra operatoriai, e, paslaugų teikėjai gali prieštarauti orderiui. Mūsų komitetas e, pritarė tokiai galimybėjai Galbūt būtų galima numatyti platesnius pagrindus tokiam atsisakymui. Ir e, bendradarbiavimas, taip suformuotas bendradarbiavimas tarp e, institucijų yra per siauras ir kriterijai čia numatyti nėra pakankamai objektyvus. Kompetentingos institucijos remtųsi tam tikrais elementais, kurie neleistų palaikyti geresnį dialogą su trečiojų šalių institucijomis. Kadangi man laikas pasibaigė, tuo ir baigsiu. Merci beaucoup. Uh, I think colleagues... Ačiū. Na, a, uh, kolegos turbūt ir visi pranešėjai supranta, kad uh, pradėjome klausimus 14.30, iš tiesų gal popietę labai norėčiau a, uh, padėkoti a, pranešėjams ir šioj diskusiniai grupiai norėčiau akcentuoti, kad kalbame ne tik tai apie pagrindinės teisės, ir apie tai, kokią poziciją ar nuomonę galėtų pateikti e, e ŽTT. E, kalbant apie duomenų apsaugą, tai čia turbūt ne duomenų apsauga svarbiausia yra, kai kalbame apie duomenų apsaugą, turime galvoje, kad turi būti apsaugoti piliečiai. Apie tą turime galvoti. Ir kaip tik tai todėl uh, dar svarbiau subalansuoti pasiūlymą, išsiaiškinti, kas būtų naudinga atliekant tyrimus ir kita vertus, kaip galėtumėm uh, apsaugoti piliečius, įtariamuosius ir aukos taip pat buvo paminėtos ir e, manau, kad ir diskusija šią temą e, buvo labai svarbi ir suteikė mums e, daugiau peno diskusijoms artimiausiais mėnesiais. Kornelija, turite klausimą? Kalbėsiu labai trumpai. Bild rundet und haben das. Paskutinė kalbėjusi kolegė tiesiog paskatino mane paklausti, ar turint omenyje tas didžiulės problemas, verta apskritai priminėti šitą reglamentą. Ar jūs nemanote, kad tas kelias yra klaidingas ir kokį kelią jūs pasiūlytumėte, kuris leistų pagreitinti procedūras, greičiau gauti atsakymą į prašymus. Ačiū Kornelija, e, klausimas buvo trumpas, nežinau, ar atsakymas galės irgi toks vas būti. Na, e, nežinau, ar norėtumėt pabandyti atsakyti. Apsau, duomenų apsaugos institucijoje sunku pateikti tokią analizę kaip komisijai. Mes manome, kad garantijos ir atitinka taip, kas sakė duomenų apsaugos pareigūnas. Mes galima pateikti tam tikras rekomendacijas dėl siūlomų garantijų. Mūsų nuomonė, e, tos garantijos yra užtikrinamos. Dėl rekomendacijų, kaip pagerinti kažką. Viena bendra rekomendacija būtų geriau įvertinti tuos elementus, kurie pateisina nuomonę, kad esmas, esamos priemonės neveikia. Pirmiausia, tai reikėtų padaryti, vertinti, kodėl neveikia esamos priemonės. O, pavyzdžiui, procedūra skirta iššaldyti duomenys galbūt būt pateisintų e, šios naujos priemonės pasiūlymą ši priemonė galbūt galėtų būti derima su esamomis priemonėmis taip pat. Ir kaip duomenų apsaugos institucijos atstovė, aš negaliu pateikti bendresnių e, rekomendacijų dėl baudžiamųjų aspektų ar kitų dalykų. Aš galiu konstatuoti, kad būtinumo prasme mes, mums trūksta pagrindų teikti tą naują pasiūlymą ir pademonstruoti, kad esamos priemonės neveikia. Okay, please. Prašome. Vienu sakiniu. Na, tik e, vienu sakiniu vieną pavyzdį pateiksiu. Mes galvome apie tai, ko galbūt trūksta. Pavyzdžiui, e, e, galimybę suprasti, įvertinti tiek autentiški orderiai ir uh, E, pažymos pateiktos orderį išduodančios valstybės narės. Duomenų valdytojui labai sunku tai suprasti. Kartu tai yra įmonė, taip pat, kurio gauna tos duomenės ir saugo tos duomenės, jiems su, sunku uh, suprasti, ko, kas tai per institucija, kuri prašo informacijų. Think... Ačiū ir manau, Viena, ką galima konstatuoti po diskusijų, kad kas yra svarbu, tai ne tik tai domenų apsauga, pagrindinės teisės, Bet e, remiantis paskutiniojų klausimų, turbūt galima pasakyti, kad galbūt praeitėje sprendėm, kad visos e, priemonės taikomos e, policijos ir prokuratūros turėtų būti ribotos ir tikslinės, nėra visos priemonės tinkamos viskam. Bet dabar susidaro toks įspūdis, kad kūrėme vienas teisės, vieną teisės aktą, kuris turėtų tikti daugam. kam Ir turbūt reikėtų konkrečių atsakymų, galbūt reikėtų pagalvoti, ar reikėtų tikslingiau susitarti, galbūt reikėtų taip pat kalbėti apie turimas priemonės, gal vienas reikėtų išplėsti, gal kitur susiaurinti taikymus ir tai reikėtų. Tad reikia tokių diskusijų. Ačiū visiems pranešėm, dar kartą turiu atsiprašyti, kad laikas visiškai išseko, bet ačiū už tai, kad atvykote ir tikiuosi, kad E, labai daug, daug kas klausėsi e, šitos diskusijos, e, nes tai buvo transliuojama internetu. Dar kartą ačiū profesoriui Božnekui, kuris klausėsi diskusijų Strasbūrė ir manau, kad kai kurie klausimai ir diskusijos taip pat bus naudingi ir jums, jūsų ateities darbose. Ačiū, kad tiek daug laiko mums skiriate. Ir dabar iš karto galiu pakviesti uh, kitą pranešėjų grupę ateiti į pakilą ir pereisime prie paskutinės mūsų šios dienos klausimų dalies. Trys paskutiniai pranešėjai kalbės apie telekomunikacijų paslaugų tikėjų vaidmenį. Taigi kviečiame Eleni Kiriakidis iš EPIC, Laura Wagner iš Vodafone įmonės ir daktarą Maksimilijaną Šubertą, Euro ISPA vicepirmininką. Sveiki atvykę į diskusijas ir aišku, kaip visi kiti pranešėjai, turėsite savo pranešimams 80 minučių. Uh, Ir iš karto suteiksiu žodį Eilinė Kirekidės iš EPIC organizacijos iš JAV. Žodis jums. Pirmiausia, ačiū komiteto nariams už kvietimą, garbė kreiptas į tokią garbingą sambūrį. Aš esu Elinė Kirekidės, aš esu iš. Uh, elektroninio privatumo informacijos centro, tai nepelno organizacija, steigta 1994 metais Vašingtone. Šiandien kalbėsiu apie debesijos teisės aktą, kaip būtų galima apsaugoti teisės, saugant duomenės teisės saugos tikslo. Aišku, tai sukuria naujų iššūkių, tačiau, aišku, mechanizmai padedant teisės saugai sukelia iššūkius ir asmenų teisėms, todėl reikia saugiklių. Ir tai turbūt viena mūsų pamokų iš, iš patirties. Uh JAV aukščiausias teismas yra priėmęs sprendimą atitinkamais klausimais, kai kalba eina apie tarp valstybinę prieigą prie domenų. Ir teismo buvo paprašyta nuspręsti, ar JAV teisės saugos institucijos galėtų pasinaudoti e, saugom, saugomos informacijos teisės aktu, kad gautų prieigą prie duomenų trečiojo šalyje ir kartu, kad gautų gautų prireigą JAV teritorijoje. Ir kartu ją ja, paslaugų teikėjai įstatymais nebuvo įgalioti suteikti informacijos trečiosiam šalim. Ir Ir pagal MLAT susitarimus nebuvo užtikrinami tokie patys standartai, kol dar nebuvo išspręsta Microsoft byla, buvo pasirašyta sutarčių. Čia buvo du pagrindiniai er-, ele elementai susiję su teisės sąranga, kurią apibūtinau. Ehm, paslaugų teikėjai turi saugoti duomenis ir juos atskleidinės, nesvarbu, ar ta informacija yra jav ar už jav ribų, paprašius teisės saugos institucijom. Kodeksas taip pat numato įmonėms neribotas galimybės teikti ieškinius teisme ir tokiais ieškiniais galima pasinaudoti tik tai įstatymų kolizijos atveju, kai tai susijęs su užsienio piliečiais ir kaip užsienio teismas turi susitarimą su jav ir jį jeigu tos valstybės įstatymai taip pat numato tokias pačias galimybės JAV įmonėm. Toliau kodeksas taip pat numato gali, galimybės panaikinti draudimą JAV įmonėm, pateikti duomenės trečiosiom šalim. Ir pagal susi, susitarimą. E, buvo pateiktas raštiškas pareiškimas e, kongre, kongresui, kad e, iš tiesų trečiųjų šalių teisės aktai atitinka pagrindinius sustat, reikalavimus nustatytus akte. Tie kriterijai yra tokie. Pirmiausia, užsienio valstybės įstatymai turi numatyti procedūrinę apsaugą priva, privatumui ir laisvėm. Uh, pagal šešius skyrius. Užsienio vyriausybė taip pat turi patvirtinti procedūras, kad būtų e, sumažintas saugojimas ir skleidimas informacijos apie JAV e, asmenis. Ir prievolė šifruoti, nešifruoti duomenis. Ir trečias sutarime turi būti nustatyta, kad, nu, kad orderiai atitinka tam tikras e, sąlygas, pavyzdžiui, pribojimai dėl priemonių skirimo JAV piliečiams ir taip toliau. E, ir jeigu kongresas e, nepateikia prieštaravimo dėl tokio prašymo per 180 dienų, tai tai įsigalioja. Ir daug kas e, kritikavo tą naują sistemą dėl tarp valstybinės domenų prieigos. Uh, Ir kadangi viena šalė prieiga yra, tai viena šalis gali tiesiog niekuomet nežinoti, kad buvo prašyta tokių duomenų ir neturiu galimybės užblokuoti tokius e, prašymus. Ir galbūt kai kuriuose šalise nėra nacionalinės e, laisvės apsaugos. Ap Ir e, netgi tokie teisės e, aktai yra, galbūt vis tiek gali kilti abejonių dėl teisų apsaugos ir gali būti teisės e, aktų nuostatų kolizija. Čia iš tiesų galimas problemos ir todėl, kalbant apie tiesioginę prieigą, tai iš tiesų reikia užtikrinti aukščiausią asmenų apsaugą tarp valstybinių lygmenių ir ką EPIC organizacija rekomenduotų dėl tarpvalstybinės prieigos pasiūlymų visų pirma. Tai teisų apsauga turi būti privaloma, na, teikiant tokius orderius, teisės institucijos, kurios turi galėti prieiti prie tokių domenų, turi sukurti modelius, kurie užtikrintų uh, asmenų teisės. Taip pat turi būti pranešama domenų subjektams ir teisminė peržiūra, tai būtų tinkamo proceso, teisingumo garantija, jeigu reikėtų pateikti turinio duomenės, tai turi būti daroma minimaliai Ir kalbant apie naujus orderius, reikia nepamiršti, kad e, iš tiesų joms labai būdingas viena, vienašališkumas, reikalavimai turi būti tiksliniai. Pavyzdžiui, e, tarp valstybiniai įgaliojimai turėtų apsiriboti tik tais nusikaltimais, e, kai už tokią veiką yra baudžiama pagal iš, išduodančiosios valstybės um, narės teisės aktus ir tos valstybės, kur saugomi duomenys. Uh, Ir tokią prieigą reikėtų naudotis, kai tik tai būtina yra ir turėtų būti galimybė išginčyti nepagrystus e, orderius ir jeigu pažeidžiamos procedūros, mes manome, kad jav galėtų patikslinti, kokie, kokiais e, teisės gynimo prie būdais gali pasinaudoti ne jav piliečiai, kurie, prie kurių duomenų prieinam, prieinama yra ir panašiai, kalbant apie įrodymų pasiūlymą, tai tikėjai turėtų turėti galimybę teikti e, ieškinį e, teismui, jeigu yra pažeidžiamas pagrindinės teisės ar nesilaikoma procedūros. Ir tai yra labai svarbu, kad e, būtų galima sulaikyti nepagristus orderius. Taip pat, kalbant apie naujus mechanizmus, reikia prasmingos skaidrumo. Skai E, turi būti e, atsiskaitomumas, kiek tokių orderių, kokio tipo buvo pateikta. E, tai reikėtų skelbti nuolat ir statistinių domenų skelbimas yra svarbus. Ir jam naudojamas ataskaitos būtų galimas pavyzdys apibendrinant, įrodymų pasiūlymas reikštų tam tikrus iššūkius tarptautiniam bendradarbiavimui, privatumo žmonių teisų gynimui. Reikia užtikrinti didžiausią įmanomą apsaugos manų teisėm. Ačiū už galimybę kreiptis į Jūs ir su džiaugsmu atsakysiu klausimus. Ačiū už Jūsų pasisakymą. Jūs kalbėjote apie teisų gynimo priemonės, saugiklius ne vieną kartą. O kai mes kalbame apie baudžiamosios teisės naują instrumentą, visada turime omenyje, kad valstybė turėtų užtikrinti pagrindinių teisių laikymasi. Wagner iš Vodafone kalbės dabar. Aš esu parengusi prezentaciją, tikiuosi, jį toj pasirodys ekrane. Dėkoju, kad jūs pakvietėte Vodafone pateikti savo požiūrį kaip paslaugų teikėjo. Šiandien elektroninių įrodymų pasiūlyme situacija buvo aiškiai apibūdinta, o dabar pristatysime pirmiausia, kas esame mes. you might start without Uh, yes, I can. I can. If you bring up the second slide as I go through, I also have a USB stick. If uh... aš e, turiu ir USB jungtį, jeigu kas, jeigu neveiktų šitą prezentaciją. Taigi, kas mes esame? Mes esame globaliai veikianti bendrovė, dirbame visame pasaulyje, tačiau mes esame reglamentuojami nacionaliniu uh, teisės aktų. Vokietija yra didžiausia rinka, e, Malta viena iš mažesnių rinkų. Ir mes laikomės įstatymų, kuriais bandoma užkirsti kelią nusikaltimams. Taigi mes dirbame išduodami mūsų operatoriams licenzijas veikti Ir tai reiškia, pagal šitas licenzijas yra bendradarbiavome su nacionalinėmis teisės saugos institucijomis. Jeigu mes to nedarytume, tai tuomet iš mūsų būtų atimta licenzija ir mes negalėtume veikti. Aš manau, kad panašiai e, veikia ir kitos paslaugas teikiančios įmonės, kurias minimos šiame pasiūlyme mes turime e, apsaugoti e, mūsų vartotojų privatumą ir asmens duomenis. Mes turime užtikrinti taip pat e, šito bendradarbiavimo konfidencialumą. Kitaip mes pakenktume patys savo verslui. Skaidrėje nurodyta, Gal pasitarkime pagalbom USB jungti. Mes turime sukaupę daug patirties vykdydami privalomuosius vykdymo orderio reikalavimus ir mes puikiai suprantame, kokia atsakomybė mums tenka siekiant užtikrinti kad teisės saugos institucijos tinkamai atliktų ir savo tyrimo darbą. Thank you. Sorry, everyone. <sighs> um, it's just going to be easier for all of us if we also have something to look at. Žinoma, bus lengviau suprasti ne tik tai girdėti mano tekstą, bet ir matyti ekrane. Taigi, jeigu mes nebradarbiautume su nacionalinėmis teisėsaugos institucijoms, tai kiltų problemų. Tai visa tai yra pagrįsta mūsų ilgalaikė patirtimi Ir mes visada gavę prašymą, tikimės, kad šitas prašymas yra skaidrus ir mes nemanome, kad tik tai kiti turi būti skaidrus, bet ir mes turime dirbti skaidai. Taigi mes pagal prašymą pateikėme duomenis tačiau tų duomenų paklausos, užklausos būna e, labai skirtingos ir prašoma pačių įvairiausių ir įvairios apimties duomenų, netgi ir uh, užfruotų. Mes nesaugome turinio, tiesiog mes uh, tvarkome metą duomenis. Žinome, kad taryboje vyksta diskusijos ne tik tai dėl duomenų turinio saugojimo, be, bet ir dėl meta duomenų saugojimo. Ir turint omenyje asmens duomenų apsaugą. Jeigu mes esame įpareigoti E, teikti duomenys, jei tai darome, tačiau savanoriškai, savarankiškai mes tų duomenų neteikiame. Tai yra labai aiškiai reglamentuota ir todėl mes iš kitos įstaigos, institucijos, kurios vadovaujasi kita e, jurisdikcija, negalime priimti jokių nurodymų arba kaip nors joms įsipareigoti. Taigi mes dirbame klasikiniais metodais e, pagal e, tarptautinį Europos arešto orderį ir įrodymų orderį. Čia mes kalbame apie nacionalinį kontekstą. Ir dar kartą pakartosiu, kad mes nepateikėme jokios papildomos turinio informacijos apie galimą tyrimą tačiau mes galime uh, užginčyti orderį, jeigu jis yra netinkamai, jeigu yra tinkamai parengtas ir mes galime įvertinti, ar tas orderis buvo tinkamai suformuotas ir išduotas. Taip pat mes iš esmės neprieštaraujame šiam pasiūlymui Čia šioje prezentacijoje aš noriu dar kartą patvirtinti, kad jisai priimtinas, jeigu visos nuostatos bus aiškios ir bus aišku, kaip jas taikyti. Kokios problemos kyla šios diskusijos metu e, Hartman ir kiti kolegos nekartą minėjo. E, dėl ko jie yra nusivylę, ypač minėjo e, trečiųjų šalių jurisdikcijos bendroves, kurios turėtų e, užtikrinti prieigą prie elektroninių įrodymų. Ir tai stebina mus, kadangi tos bendrovės uh, nepatenka į mūsų ES valstybių narių jurisdikciją. Todėl proporcingumo klausimas čia yra asmenis. Koks galėtų būti mūsų manimų poveikis paslaugos teikėjui? Per šešias valandas, tai yra skubiai, reikia būti pasirengus teikti informacija, tačiau šiame pasiūlyme nenumatytos jokios priemonės atlikti vertinimą, įvertinti, kad šitas prašymas yra pateikiamas kompetitingos įgaliotos institucijos. Tiesiog čia yra numatytas laikas, per kurį nuo orderio gavimo reikia pateikti duomenys. Ir nenurodomos jokios detalės, kaip uh, tuos duomenys pateikti ar kokią nors saugią platformą, kaip jas pateikti ir ar numatyti kokie nors ES fondai, ar numatyta kurti kokią nors centrinę šitų duomenų pateikimo platformą. Jeigu mes nežinosime, kaip gauti tą informaciją, ir kaip pateikti duomenis, tai ko gero mes negalėsime tinkamai atlikti šitos prievolės. Kita vertus reikia patikrinti, ar nepažeidžiamos pagrindinės teisės ir tai reikštų, kad reikėtų patikrinti, ar orderis išduotas kompetitinkos institucijos. Tam mes neturime ko gero jokių galimybių, neturime galimybių patikrinti šito orderio autentiškumą ir kita vertus mes neturėtume taip pat aiškinti šito orderio pristatymo aplinkybių. Mes nemanome, kad tai yra mūsų uždavinys. Anksčiau buvo kalbėta apie atsakomybę. Jeigu mes tapsime atsakingi už e, e, elektroninių priemonių įrodymo e, duomenų teikimą, tai tuomet reikia pirmiausia grįžti prie elektroninio privatumo užtikrinimo ir taip pat asmens duomenų užtikrinimo. Jeigu paslaugos teikėjas laikysis įrodymo, laikosi įrodymo orderio nuostatų ir pateikė vartotojo asmens duomenis, tai tai daroma pagal e, GPR 23 straipsnį. Tai yra labai svarbu aktualu mums. Viskas nuo to paaiškinimo ir priklausys. Mes norėtume taip pat e, atkreipti dėmesį į galimus papildomus kaštus. Pradinėme pasiūlyme buvo numatyta pakankamai didelė papildoma našta. Mes esame didelis operatorius ir mes jau turime komandas, kurios visą parą uh, tiesiog užtikrins kiekvienos, kiekvieno etapo veikimą. Paaiškinsiu apie tai vėliau. Ir mes raginame į tuo atveju, jeigu numatytas Europos masto o, europinė sistema, kuri taip pat e, leistų teikti informaciją ir trečiojoms šalims, tai tuomet reikėtų numatyti kokią nors europinę kompensavimo sistemą. Nes paslaugos teikėjas galės pateikti ir prašymą dėl papildomos informacijos ir tai, žinoma, padėtų veikti veiksmingiau duomenų pateikimas nėra tik vieno mygtuko nuspaudimas. Tiesiog nėra nuspaudžiamas mygtukas ir duomenys nusinčiame tam tikrą kryptimį, tam reikalingos komandos, taip pat reikia, kaip minėjau, peržiūrėti tą e, orderį, taip pat reikėtų peržiūrėti kiekvieną dokumentą kurį mes gauname ir taip pat dar kartą peržiūrėti instrukcijas ir išsiaiškinti, kokių metadomenų prašoma, reikia pasitikrinti teisinį pagrindą, galbūt reikia kreiptis į kompetinką instituciją ir galbūt reikia išversti tam tikrą informaciją koks nors e, atlygis ar kompensacija nėra numatyta, tačiau kaip ten bebūtų, šito orešti, e, e, orderių reikia patikrinti ir jeigu mes įsitikiname, kad viskas yra teisingai parengta, nėra jokio neiškumo, tuomet galima siūsiu duomenys automatizuotoje sistemoje, tai galbūt galėtų vykti daug sklandžiau, tačiau šiuo atveju nežinia, ar 27 ar daugiau kompetitingos ES institucijos gali labai greitai sureaguoti. Ir gaunant tokį orderį, žinoma, mūsų darbo apimtis padidės. Aš tik tai vieną tokį gražų vaizdelį turiu savo prezentacijoje, priešingai nei kolega, kuris kalbėjo prieš mane. Tiesiog e, šitas vaizdelis parodo, kokia sudėtinga situacija taps atsiras e, paslaugų teikėjams, bus ir tam tokių raudonų gyjų, kurių mes negalėsime peržengti. Susidūrus su potencialiu nusikaltimumu. Pavyzdžiui, jeigu užsienio valstybės sostinėje dirba žurnalistas ir jisai gauna tam tikrą informaciją, tai nežinia, ar jisai gali ir kuria apriptimi gali paviešinti savo gautos informacijos šaltinius. Kita vertus, jeigu mes pateiksime duomenis, tai mes tapsime ir atsakingi už tuos duomenis. Kita vertus, reikia turėti omenyje ir e, nepilnamečių apsaugą, taip pat e, amžių kuris, e, į kurį turbūt atsižvelgiama klausiant sutikimu. Taigi visą tai reikia apmastyti, taip pat reikia turėti omenyje kitų 29 valstybių teisės aktus domin. Tiesiog norėčiau baigdama pasakyti du dalykus. Pirma, visas tas problemas išspręsime jeigu paslaugas teikiančios, valst... teikiančios e, e, bendrovės valstybė užtikrins, kad patvirtins, kad orderis yra tikras, autentiškas ir kad bus pasielgta proporcingai atsižvelgiant į nacionalinę teisę. Kalbant e, konkrečiai apie mūsų kasdienę veiklą, manyčiau, kad čia nereikėtų išradinėti kokiu nors naujų techninių sprendimų. Europos standartų organizacijos turi užtikrinti sąveiką tarp nacionalinių sistemų ir sukurti tokią sistemą, kuri būtų priimtina visoms valstybėms narėms. Taigi įgyvendint Europos tyrimų orderį buvo pasiekta labai daug e, pažangos ir todėl galima tą patirtį pasitelkti ir šio reglamento atveju. Dėkuoju už Jūsų dėmesį. Labai ačiū, noriu pasakyti, galbūt su šią priemonę pradame privatizuoti baudžiamąją teisę, galbūt galima apie tai pasikalbėti, tai bus galima vėliau, bent per papildomus susitikimus su šešėliniais pranešėjais. Ir paskutinis ekspertas Maksimilian Schubert, Euroispa vicepirminkas. Gerbėjai Europos parlamento nariai, komiteto nariai. Pirmiausia, Ačiū, kad pakvietėte mus, kad paaiškintume Europos interneto pramonės požiūrį į šį dokumentą. Bendra pastaba. Daug įdomių minčių išklausėme. Norėjau paminėti kai kurias iš jų, pakomentuoti kai kurias iš jų ir pateikti mūsų nuomonę. Na, Tačiau norėčiau pabrėžti, kad šiandien kalbame apie, apie do, keitimosi duomenimis sistemą, kuri ne tik bus apribota pagal kategorijos duomenų. Akivaizdu, kad anksčiau ir vėliau sistema bus naudojama ir kitiems tikslams. Galbūt perėmimui duomenų, bankų duomenų paaiškai ir taip vėliau. Bandome sukurti kažką, kas bus naudojama ateityje, taigi turime būti labai tikslus ir atsižvelgti nenumatytas aplinkybės, kurios vėliau gali skelti problemų. Turime išvengti jų iš anksto. Kalbant apie Euroispą, tai mūsų organizacija kurta daugiau kaip prieš 20 metų. Turbūt daugelis žinote didelius vardus. Mes turime daug labai narių, tai reiškia, kad mes galime sužinoti senų ekosistemos interneto narių nuomonės. Dauguma yra mažos vidutinės įmonės ir aš jas minėsiu ir toliau. Tačiau tas tipiškas paslaugų tiekėjas yra nedidelė įmonė nuo 30 žmonių. Ir kai kalbame apie prievalę jiems e, laikytis teisės aktų, to nereikėtų pamiršti. Mano pristatymas turbūt geras pabaigai. Aš rezimuosiu, apie ką kalbame. Kalbame apie tai, kai Teisės saugos institucija pareikalauja duomenų iš paslaugų teikėjo ir duomenys siunčiami pirmin atgal Trečiosios šalies požiūrį žiūrint, MLAT procedūra yra gana sudėtinga. Yra įvairių institucijų, kurios čia dalyvauja ir aš sutinku su anksčiau kalbėjusiais, kad galima kalbėti apie MLAT sistemos galbūt gerinimą. Ir ši sistema yra pakankamai sudėtinga. Jeigu pažvelgsime į Europą, vis tiek dar e, nemažai institucijų čia yra susiję, tačiau jeigu dabar pažiūrėsime e, elektroninių įrodymų pasiūlymą, tai viena teisės saugos institucija B šalyje, e, priimančioje šalyje tiesiog dinksta. Kyla klausimas, kas čia turėtų būtų, būti, kad kompensuotų už tą, tą, tą antrąją instituciją, kuri vykdytų tam tikrą patikrinimą. Euro jis pakilo keletas klausimų. Pirmasis būtų, kad nėra integruotų procedūrinių saugiklių. Teisinė peržiūra e, ar valstybė narė išleidžia orderį. Teismas, kuris išleidžia orderį, e, paprastai mano, kad tas orderis, kurio jį išduoda, yra proporcingas ir yra būtinas. Mes manome, kad turi būti nepriklausoma antra institucija, kuri turėtų tai patikrinti, nereikėtų paskliauti vien pirmąją. Aišku, nereikia abejoti, kad kaip interneto sektorius mes pritarėme, kad Europos bendradarbiavimo principas, tarpusavio pasitikėjimo principas yra svarbus. Tačiau, kaip jau buvo minėta anksčiau detaliai, antras nepriklausomas patikrinimas būtų naudingas. E, todėl mes ragintume įtraukti valstybių institucijas. Taip, kai kurie mūsų nariai norėtų atlikti papildomą patikrinimą dėl būtinumo ir proporcingumo, bet nevertinkite to kaip kompensacijos dėl tos e, teisės saugos institucijos, kurios nėra. Tai turėtų būti tiesiog papildomos patikrinimas, kurį atliktų interneto paslaugų tiekėjas. Jeigu kalbėsime apie baudžiamąją ribą, čia buvo minėta, kad e, tai varijuoja tarp valstybių narių, valstybei nariai gali būti lengvu padidinti e, sankciją, užtikrinti, kad visos sankcijos viršytų trijų metų ribą. Tačiau, kai kalbam apie ribą, čia tai yra tik tai turinio duomenys, o kalbant apie e, abonento duomenys, meta duomenys, galbūt jiems nebūtų taikytina tokia riba. Buvo kalbama apie e, nusižengimų sąrašą tai yra įdomu. Bet, kiek, bet koks sąrašas neturėtų būti labai platus, bet gana konkretus, kad sutartume, kad norėt, žinotume, kokius norime perskaityti nusikaltimus Europoje. Toliau tas būtinumo ir proporcingumo testas turėtų būti atliekamas bet kokiu atveju. Viena iš problemų kuris rūpi interneto paslaugų teikėjams ir anksčiau minė, kalbėjusiai minėjote, tai dvigubo kriminalizavimo principas. Tai yra labai svarbus dalykas, persikiant nusikaltimus internete, turėtume būti labai atsargus ir nepamiršti šio principo, nes jis svarbus daugeliui paslaugų teikėjų. Kaip praktikoje šie, šios problemos kyla kasdienėme darbe ir turi būti numatytos nuostatos, kad nebūtų konfliktų tarp taisyklių šią prasme. Kitas dalykas, ką minėjo kolegija, kaip patikrinti e, pateiktą orderį. Įsivaizduokime e, nedidelį paslaugų teikėją, kuris gauna užsienio institucijos orderį maža įmonė būtų sunku išsitikinti, ar iš tikrųjų šį orderį atsuntė Portugalijos uosto institucija ar Vokietijos politika iš juodojo miško. Turi būti sistema, kaip nustatyti, ar orderis yra tikras. Taip pat dėl duomenų apsaugos reglamento mūsų sektorius investavo labai daug išteklių, siekiant užtikrinti, kad kai mes perdodame duomenis e, bendro įmonės viduje ar į išorę, saugumo ir integralumo principai, standartai yra e, vykdomi. Taip atsiranda pavojus, kad visos Europos e, interneto paslaugų teikėjai turės sumenkinti esamos informacijos keitimos tikrinimo procedūras. Tai gali kelti tikrai daug e, nuogastavimų. Jeigu būtume verčiami naudoti faksus, tai mes jų iš tiesų jau nebetnaudojame seniai. Vienas kontaktinis punktas. Manau, kad tai yra naudinga visiems kodėl mes pritarėme tokiam vieninteliam kontaktiniam punktui. Pirmiausia, techninė priežastis, jeigu turi vieną kontaktinį punktą valstybėje narėje, daug lengviau keistis informaciją, šifruotą informaciją, nes galime apsikeisti raktais, šifravimo raktais. Bet dar svarbiau yra tai, kad toks vienas kontaktinis punktas yra ir kokybės patikrinimo punktas prieš pateikiant Uh, orderį paslaugų teikėjai. Austrijoje, pavyzdžiui, mes esame gavę orderius be parašų, be reikalingos informacijos. Toks kontaktinis punktas dabar egzistuoja Austrijoje ir viešojo sektoriaus uh, darbuotojai formaliai patikrina uh, orderius ir tie orderiai, tų orderių kokybė pagerėja. Todėl laikas apdaroti orderį ir pateikti duomenės sumažėja. Toliau potencialus e, tekstinio, signal, tekstinio žinutės e, pavyzdys. E, pavyzdžiui, patikėmės e, paėmamos pavyzdžiui, faksas, e, tai yra praeito tūkstančio technologija, būtų netinkama e, naudoti. Kai kalbame apie saugų keitimas informaciją, tai aš norėčiau kalbėti detaliai apie jokią sistemą, kuri jau egzistuoja ES, tačiau jau yra tokių sistemų, nacionalinio ligmens sistemų, kurios garantuoja galimybę išsiaiškini, kas siuntė orderis ir užtikrini, kad jis nepakeistas ir kad niekas nematytų e, duomenų, kaip jie keliauja iš vienos institucijos į kitą. Toliau, kai kalbame apie pranešimus. There are two scenarios. One of them is uh, notification to users. Here, as we, we are convinced that transparency should be the rule,